Iniziamo. Buongiorno a tutti. Allora, innanzitutto alcune informazioni. Labas rytas visiems. E, turiu keletą pareiškimų. Vakar kai kurių klausimų nespėjome išnagrinėti, pagal darbotvarkę numatytų. Ir atidėjome šeštąjį klausimą gyvūnų apsaugojus vežant. E, Tai yra pono Vaičiachovskio e, klausimas, svarsysime jį gegužės 13.30. Tačiau dėl septinto klausimo komisijos informacija dėl būsimų mažiau palankių ūkininkauti vietovių nustatymo kriterijų. Šis klausimas bus svarstomas gegužės 8. Vakar e, užtrukome, labai daug kalbėjome apie tiesioginę pagalbą pagal pirmąjį ramstį bendrosios žemės ūkio politikos, labai daug kolegų norėjo išsakyti savo mintis. Turėjome mm, į tai įsigilinti vakar, taigi nespėjome kitų dalykų mm, apsvarstyti, o šį klausimą 7, kaip sakiau, svarstysime gegužės 8 antradienį. Šiandien taip pat mūsų laukia labai daug darbo. Atvyks po pietų komisijos narys Čiolas, auditorumai išsakys savo nuomonę, panas Kretan lankysis pas mus, taigi iškart ir pradėkime. Tarybos direktyvos 64432 e, nuostatų dėl valstybių narių priežios sistemų, kompiuterinių duomenų bazių dalinis keitimas. Džima, Džeimsas Nikolsonas yra mūsų nuomonės panešėjas, norite pasakyti ne? Gerai. Tuomet galime iškart balsuoti. E, beje, tai yra vienas balsavimas, vienas pakeitimas. Prašom balsuoti. Ar norite kelti rankas? Gerai, kelkite rankas. Kas už? Prieš. Kas prieš? Susilaikė. Dėkuoju. Džimai sveikinu. Kitas pranešimas. E, dėl savanoriško jautienos ženklinimo šis klausimas taip pat nukeltas. Tai yra komisijos pasiūlymas. Dabar galutinis balsavimas dėl pirmojo dokumento už prieš susilaikė. Atrodo, kad reiktų pasitikrinti. Ponas Papastankos priešinas tokiam balsavimui, bet ne taip rimtai. Taigi viskas patvirtinta. O devintas punktas, kaip sakiau, atidėtas. Komisija keičia savo pasiūlymą ir periname prie dešimtojo punkto. Ūkinės veiklos apskaitos duomenų rinkimas e, Europos bendrijoje. Giancarlo Skota yra pranešėjas, kalbama apie Riką E, statistinių duomenų rinkimo tinklą 70. 75 buvo įdėkta sistema ir dabar reikia e, atsižvelgti tai, kad per laiką, bėgant laikui, buvo sistema pakeista atsižvelgiant į pasikeitimus e, bendroje žemės ūkio politikoje. Dabar reikia pristengti prie Lisabono sutarties. Giancarlo. Pirmininkė, kaip jau uh, sakėte, uh, ši sistema RIKA yra uh, svarbi priemonė. Tai yra duomenys apie pajamas ir ūkinės veiklos sąnaudas. Komisija turėdama duomenis, gali vertinti ekonominę situaciją e, dėl e, pagal įvairius rodiklius, produktyvumą, gamybos sąnaudas, pajamas. E, Informacija, kurią gauname per šią sistemą, ūkių apskaitos domenų tinklo sistemą, padeda įvairioms mokslinio tyrimo įstaigoms atlikti įvairius tyrimus. Ši sistema tinklas labai nepasikeis. Komisija pagal 290-291 e, e, bus atsakinga už tai, taip pat kalbama apie e, deleguotuosius aktus ir aš siūlau papildomai prie to, ką siūlo komisija, vieną pakeitimą reikia kalbėti apie tinklavietę. E, kuri e, tarsi sustiprintų e, duomenų tinklą ir reikia siekti, kad komisija nuolatos paremtų šį pasiūlymą dėl tinklavietės. Iš komisijos Mas Baltovič, iš Žemės ūkio direktorato. Komisija nenori pasisakyti. Brita. Noriu pasakyti, kad reikia prisiminti, kad e, kalbame apie deleguotosius aktus ir galbūt per laiką viskas atsidurs komisijos rankose. Mes jau daug metų uh, kalbame apie maisto grandinę, apie tai, kas vyksta, apie duomenų rinkimą. E, prasidėjo viskas ir net daime dešimtmetyje, kai buvo nustatyta tam tikra kainodara. Ir mums reikia toliau duomenų, reikia pasižiūrėti, ar mes galime supaprastinti viską. Turime e, galvoti, kaip pat keisti statistinius duomenis, kurie nebetinka mūsų tikslų, kaip jų atsikratyti. Reikia e, duomenų apie ūkius, tai yra mūsų reglamentų taisyklių pagrindas. E, bet kaip e, dėl ūkininkavimo, kaip papildomos veiklos, reikia rytai atsižvelgti, ar mes nebandome atsikratyti viskuo, kas reikalinga. Gal iš tikrųjų taip ir reikia padaryti ir iš naujo priimti, pateikti pasiūlymą, kuriame būtų daugiau skaidrumo. Vienas dalykas yra didesni ūkiai, bet nepamirškime ir mažesnių, kuriems dabar teks didžiulė našta. Taigi pagalvokime, kaip įtvirtinsime skaidrumą. Mums reikia skaidrumo, bet pernelik daug e, skaidrumo gali būti pernelik griežtas reikalavimas smulkėsiams ūkininkams. Dėkoju. Brita. Tema tikrai labai tokia opi. Mes siekiame supaprastinti bendrijos teisės aktus, gyventintami Lisabonos sutartį, turime teisės aktuose nepamiršti uh, uh, Lisabonos sutarties dvasios, turime galvoti, kaip dirbsime toliau pagal bendrąją sprendimo procedūrą, turime E, nepamiršti, kad gavome naujų galių Lisabonos patie. Dabar Albertas Des. Dėl e, duomenų rinkimo. Vokietijoje jau keltą metų veikia įstatymas, federalinė vyriausybė kasmet turi pateikti Bundestagui žemės ūkio duomenys apie e, pajamų tendencijas uh, E, žemdirbystėje, taip pat e, pajamos pagal e, dydį ūkių, duomenys atspindintys bendrąją padėtį, siekiama išvengti nesusipratimo. Žinome, kad, pavyzdžiui, keulių augintojai susitarė su labai žemomis kainomis. Maždaug E, e, sumažėjo pajamos nuo 100 tūkstančių iki 80 tūkstančių, nuo 10 iki 8 tūkstančių. Ir paskui gali atsitikti taip, kad išauks pajamos 400 procentais. Bet E, dabar matome, kad tikrai kainos sumažėja ir kartais žmonės nesupranta, kas vyksta. Labai patogu tai e, laikraščiams žmonės labai nusimena, susijaudina. Ir e, galvojama, kad ūkininkai staiga uh, uždirba labai uh, daug pinigų, bet taip nėra. Dėkui, Albertai chiesto la parola, gliela do subito. Michel? Aš e, e, manau, kad e, Vokietija ne viena, kurioje vyksta polemika. Prancūzijoje atsitinka tas pats kasmet, kai paskelbiami statistiniai duomenys. Noriu pasakyti, kad jau esame reikalavę pateikti tvarius, aiškius ekonominius duomenis, kad ne tik didieji veikiai operatoriai, bet ir smulkesni žinotų, kokia yra situacija rinkoje. Mums taip pat reikia skaidrumo. E, šiandieną pagal e, RIKA, pagal taukių apskaitos duomenų sistemą turime, bet e, E, taip pat bendrosios rinkos organizavimo 17 straipsnėje kalbama apie tam tikras atsargas, į kurias taip pat reikia atsižvelgti. Ir reikia mums gerų priemonių, kad žinotume, kokia situacija ir kad būtų galima greičiau reaguoti į besigeičiančią situaciją. Ne po metų, bet nuolatos sekti kainų evoliuciją, kainų pokyčius. Ir E, tokiu būdu būtų galima pasižiūrėti į kainą, į maržas ir, ir užsitikrintume, turėdami nuolatos tuos duomenis, e, daugiau skaidrumo. Dėkoju, Mišel, aš visiškai sutinku su jumis. Be abejo, labai svarbu turėti tikslius, konkrečius skaičius, kuriais galima būtų remtis priimant sprendimus, o ne įvairiausiais spėliojimais. Noriu priminti kolegoms, kad kalbant apie pakeitimus, Terminas yra gegužės 8 vidurdienis. Iki tada galima pateikinėti e, pakeitimus. Toliau kreipiuosi į komisiją. Ar norite pasisakyti? Taip? Ne? Pone Bartovičiu? Giancarlo, ar norėtumėte pasakyti baigiamąjį žodį? Ne. Gerai, tuomet tiek dėl dešimto darbo atvarkės klausimo. Dėkoju Giancarlo Skota prisiminsime visus išsakytus komentarus. Ir, kaip sakiau, pakeitimus galima pateikti iki gegužės 8-osios. Toliau, bendrosios Europos fondų nuostatos, panaikinančios reglamento numeris 1083, brūkšnys 2006. Nuomonės referentas Salvatore Karona, jo šiandieną nėra, nes šiandieną ir šią savaitę jis turi šiokių tokių problemų, kurias turi išspręsti savo šalyje. Taigi žodis e, sa, ponui Santos. Taigi tai yra nuomonė, kurią rengia mūsų komitetas ir rengiame ją regionų plėtros komitetui. Bendrosios nuostatos apriepia visus daugiamečius europinius fondus Taigi apima ir daug Europos politikos krypčių, įskaitant ir kaimo plėtros politiką. Taigi tai labai svarbi nuomonė. Luis, ar norite mums suteikti pradinės informacijos prieš tęsiant debatus? Dėkoju, pirmininkė. Kaip jūs sakėte, Salvatorija negalėjo šiandien atvykti, taigi turiu atsiprašyti jo vardu Ir manau, kad būtų teisinga trumpai pristatyti šią nuomonę. Kaip jūs sakėte, tai yra labai svarbus instrumentas, labai svarbi priemonė. Mes visi suprantame ir pritarėme, kad reikia tokių bendrųjų nuostatų. Ir reikia e, rasti bendrą požiūrį, nors praktiškai ne, gali kilti tam tikrų problemų, uh, konsultuojantis ir koordinuojant veiksmus, bet verta pabandyti. Ponas Korona savo nuomonėje gana teigiamai vertina komisijos pasiūlymus, tačiau dėl penkių e, konkrečių klausimų jis teigia nesutinkas su komisijos pasiūlymais ir mano, kad juos reikia taisyti. Pirmasis iš šių klausimų yra teminis pasiskirstimas, kokiai temai skiriama daugiausia dėmesio. Jis teigia, kad e, iš esmės tai yra geras principas, tačiau nėra bendros koncepcijos, kuria būtų remiamasi bendrai, e, nėra bendro būdo numatyta, pagal kurį būtų galima e, identifikuoti pagrindinius poreikius, kuriais remiantis būtų galima kurti įvairių europinių fondų politikas. Taip pat subsidiarumo principas, jo nuomonė, nėra tinkamai e, taikomas, kadangi nacionaliniai, nacionalinės atsakingos institucijos nepakankamai dalyvauja, yra tik tai su kai kuriomis valstybėmis narėmis palaikomi glaudesni ryšiai. Taip pat makroekonominiai aspektai, pranešiau nuomonė, nėra užtikrinami. Taip pat ir saligiškumo principas. Iš esmės, jis e, reiškia, kad turėtume pažvelgti į bendrą sumą lėšų numatytą visiems fondams ir ją atitinkamai paskirstyti. Jau keletų progų anksčiau tai buvo sakoma. Pavyzdžiui, rezervas skirtas ne, nuo neužimtumo nukentėjusiems asmenims. 5 procentai yra išaldomi per tam tikrą biudžeto laikotarpį ir skiriami tokiam rezervui. Nuomonės pranešėjo nuomonė gali būti tokių situacijų, kai valstybės narės nusistatys savo labai žemus tikslus tam, kad nereikėtų nusimatyti labai didelio neužimtumo e, problemų sprendimo rezervo, o tai nebūtų labai naudinga, nes tuomet toks rezervas apskritai prarastų savo naudingumą. Taigi e, būtų naudinga parengti e, aukštus tikslus, bendrus tikslus ir tai galima daryti deleguotasiais aktais. Ir aš visiškai sutinku su mūsų pranešėju, kadangi iš tiesų ši tema labai svarbi ir uh, Parlamentas negali visų sprendimo galių perduoti komisijai. Svarbu mums išnagrinėti šios klausimus. Ir manau, kad nuomonės pranešėjas labai tiksliai pastebėjo, kokia yra situacija ir kaip turėtų elgtis parlamentas. Ir aš asmeniškai visiškai sutinku su Salvatorės pasiūlymais ir jo nuomonė. Dėkui. Ačiū. Luis labai svarbu surasti bendrą poziciją, nes balsavimas bus Liepos 9 dieną ir tikrai svarbu, kad iki to laiko savo nuomonę aiškiai išreikštume. Pone Šmit. Dėkoju, pirmininkė. Aš labai trumpai. Nes, kaip suprantu, šiam klausimui labai daug laiko nenumatyta debatams, bet regionų komitetas buvo tas, kuriame dirbo anksčiau, taigi man abu du jie yra pažįstami. Ir šitas klausimas yra pakankamai techniškas, tačiau labai svarbu jį teisingai suprasti. Ir mūsų komitete turime e, rasti teisingą požiūrį į šių klausimų e, sprendimą. Nes juk kalbame ne tik tai apie kaimo plėtros fondą, bet ir apie visus kitus fondus. Iš mūsų nuomonės tai yra labai svarbus fondai skirti skatinti augimą nacionaliniu lygiu valstybėse narėse ir padėti tiems, kuriems labiausiai reikia pagalbos. Ir reikia ieškoti būdų, kaip tą pagalbą teikti kiek galima efektyviau. Aš žinau, kad yra tokių parlamentarų, tokių komitetų, kur galbūt norėtų taikyti principą iš viršaus į apačią, bet mes manome, kad reikėtų elgtis atvirkščiai ir manau, kad dėl to reikėtų mums kaip galima greičiau parengti savo nuomonę ir ją pristatyti visiems. Taigi aš labai nekantriai laukiu mūsų tolesnio darbo. Dėkui. Puiku, ačiū ponė Smith. E, Brita Raimers. Ačiū ponė pirmininkė. Aš nu, tik noriu pasakyti, kad žemės ūkio reikalose ir regionų plėtros reikalose mes visą laiką turime prisiminti, kad sprendimų prieimime turi dalyvauti pilietinė visuomenė. Jeigu to nebus padaryta, tuomet sprendimai ir bus primetami iš viršaus į apačią. Reikia įtraukti vietinius gyventojus, tam, kad jie nebijotų priimamų sprendimų ir jaustų, kad tokie sprendimai yra kaip tik skirti jiems padėti. Todėl būtina konsultuoti su jais ir palaikyti e, glaudų ryšį, negalima jų palikti nuo šalyje. Ir aš pateiksiu ir pakeitimą su to susijusi, nes pilietinė visuomenė yra puikus partneris, su kuriuo turėtume e, konsultuotis. E, nacionaliniu lygiu kiekvienoje valstybėje narėse, taigi mums svarbu šitos galimybės neprarasti ir nepražiopsoti pilietinės visuomenės indėlio. Kitas klausimas - deleguoti jį aktai. Kaip reikėtų elgtis jų atveju? Vėlgi, privalome uh, išsaugoti Lisabono sutartimi mums paskirtas prerogatyvas ir negalime atsisakyti e, tų galių, kurias mums suteikia Lisabono sutartis. Tai yra nuolatinis klausimas ir reikėtų būti nuosekliems, laikytis ir naudotis mums teikiamomis galiomis. Suprantu, kad kai kuriuose regionuose dėl tikslų dabar, e, kai kuriuose regionuose gali kilti pagunda numatyti labai žemus tikslus, tačiau turime numatyti ribas. Galima tai daryti, jas numatyti kartu su komisija ir pagal tas ribas, pagal tuos tikslus renkti bendrasis programas, kurios bus po to gyvenamos valstybėse narėse. Gali būti, kad tos programos, kurios bus nepakankamai ambicingos, negaus finansavimo Bet e, manau, kad reikėtų būti tie, pakankamai griežtiems, bet ir išlikti lankstiems. Dėkui, Brita, toliau komisija. Ar norėtumėte pasisakyti? Per tavęs susupa. Dėkoju. Dėkoju už išangą. Mes labai džiaugiamės šio komiteto teigiamą reakciją į komisijos pasiūlymą ypatingai todėl, kad komisijos tikslas yra panaudoti visus penkis fondus ir juos suderinti tarpusavyje ir paskirstyti atitinkamai teritorinę prasme, būtent numatyti pagalbos lėšų kaimo vietovėms. Tačiau e, tiek Europos struktūriniai fondai, tiek regionų plėtros fondas, tiek kaimo plėtros fondas turi būti panaudojami koordinuotai. Aš turėčiau keletą pastebėjimų dėl jūsų komentarų ir taip pat dėl pranešėjo nuomonės. Visų pirma, pradėsiu nuo klausimo dėl valdymo. Manau, kad čia mes esame tos pačios nuomonės kaip ir jūsų komiteto nariai ir viso parlamento nariai, kad šios politikos kryptis yra labai praktinės, todėl svarbu palaikyti glaudų ryšį su vietos organizacijomis. Bet noriu pasakyti, kad tiek šiandien, tiek rytoj komisija ir jos tarnybos parengs darbinį dokumentą skirtą partnerysčių elgesio kodeksų. Tai bus partnerysčių elgesio kodeksas ir ten daug išsameu įvardinsime, ko mes tikimės iš partnerysčių, nes mes labai vertiname bendradarbiavimą partnerysčių formą. Dėl makroekonominio saligiškumo tai be abejo labai svarbus principas ir suprantu jūsų nuogastavimus. Tik tai noriu pasakyti, kad komisija mano, kad pasiūlė sistemą, kuri yra pažangi kuri remiasi e, bendradarbiavimu su nacionaliniais partneriais, konsultuojantis ir tik po to numatant, jeigu reikia, įvairias sankcijas. Toliau dėl ponios Raimer pasisakymo noriu pasakyti, kad rodikliai nebus primetami iš viršaus į apačią, jie bus parenkami bendradarbiaujant ir konsultuojantis ir remiantis iki šiol įgautą patirtimį ir kiekvienos programos kontekste jie bus vertinami atskirai. Ir taip pat noriu pasakyti dėl, dėl patiktų pakeitimų. Pateiktame pakeitime yra siūloma ne tik tai atsisakyti e, veiklos rezultatų rezervo naudojimo, bet apskritai nebesiremti veiklos rezultatais, nes šis rezervas prarado savo aktualumą. Mes dabar norime remtis konkrečiais indikatoriais, konkrečiais rodikliais, kuriais remiantis e, vietos partneriai galės vertinti savo atliktą darbą ir programų įgyvendinimą. Tačiau e, rodikliai bus nusprendžiami bendradarbiaujant visiems tam, kad būtų naudingi tiek nacionalinių lygių, tiek europinių lygių. Ir dėl jų susitarus e, ir jais remiantis komisija galės taip pat vertinti esamą situaciją valstybėse narėse ir apie tai informuoti kitas Europos institucijas. Taigi reikėtų atskirti veiklos rezultatų e, rezervą, performance reserve, ir pereiti prie e, būsimųjų rodiklių. Dėl bendryjų strateginės sistemos ir deleguotojų aktų. Kalbant apie deleguotusius aktus, reikėtų pažvelgti į jų pobūdį, kam jie yra skirti. Jie yra skirti tam, kad visi suprastų, ką siūlo komisija ir jai pritartų. Mes gana aiškiai įvardėjome savo pasiūlymą ir ketiname toliau bendradarbiauti su taryba ir parlamentu. Tikiuosi, kad jums mūsų tikslai šio bendradarbiavimo yra aiškus. Mūsų svarstamas klausimas yra horizontalaus pobūdžio, todėl būtinas bendradarbiavimas tarp visų institucijų. Bet Mes norėtume, kad kiekvienu deleguotojų aktu, e, kiekviename deleguotame akte būtų aiškiai atspindima komisijos tikslai. Ir dar vienas pastebėjimas dėl PVM. Mums komisijoje labai svarbu, kad PVM apibrieštis būtų vienoda ir pridėtinė vertė visiems būtų aiški tam, kad visi naudos gavėjai turėtų laikytis tų pačių taisyklių. Tam remsimės finansinio reglamento pežiūrėtų variantų ir manau, kad dėl to sustarsime nesunkiai. Dėkoju. Manske. Dėkuoju, pirmininkė. Dar norėčiau kai ką pasakyti papildomai prie kolegos žodžių. Trys aspektai. E, šio reglamento sterinimas su kiekvieno atskiro fondo reglamentu atsiranda bendra tam tikra e, drausmė e, kaimo e, vystimosi fondo kontekste. Antras dalykas dėl lankstumo ir atitinkamo konteksto. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad šis lankstumas bus patikslintas E, strateginių programų požiūrių, kurios numato apimti šešias prioritetinės e, kryptis kaimo plėtros politikoje ir užtikrintas bus ryšys su kitais fondais ir Europos e, strategijos 2020 tikslais. Trečias dalykas dėl lyder programos. Mes um, um, um, norime sustiprinti e, bendrai reglamentą, apie kurį kalbėjo kolega Berkovič, ir taip pat užtikrinti didesnį ryšį su lyderio programa skirta kaimo plėtrai. Manau, kad tai yra svarbiausi dalykai ir konkretesni dalykai, papildantis mano kolegos mintis. Ačiū. Bene, grazie alla Commissione, tra l'altro ne approfitto perché su questo... Ačiū, dėkoju komisijai. Šioje e, pano Korona mm, nuomonėje kalbama apie tos dalykus, kuriuos jau aptarėme diskutuodami kaimo plėtros teisės aktus, tai jau mūsų aptarti dalykai. Ir mes žinom, kad ne viskas vyko sklandžiai diskusijose šiomis temomis su komisija ir taryba. Grįšime prie šito klausimo plenarnėje sesijoje. Mūsų pozicija artima komisijos požiūriui, tačiau yra problemų taryboje, kalbant apie suderinimą su Lisabono sutartimi, Džmas Nikolsonas. Ačiū pirmininkė, aš daug laiko dirbau regionų plėtros komitete. Ir norėčiau pasisakyti šio klausimu, kodėl čia kalbama apie lyderio programą. Tai yra sėkminga programa visose ES dalise. Tai yra tokia programa, kuri tinka kaimo bendruomenėms. Taigi aš pritarčiau e, jam, tačiau yra vienas, viena silpna grandis ES teisės aktuose. Jų gyventinimas susijęs su didžiulė biurokratija. Ir labai gaila, kad komisija negali pasiūlyti tokių sprendimų, kurie padėtų išvengti tos biurokratijos. Labai dažnai tai, kaip e, teisės aktai aiškinami, teisės aktai interpretuojami skirtingai. Briuselėje ir valstybių narių lygmenių ir šią problemą reikia spręsti. Valstybės narės ir regionai dabar tiesiog bijo audito rūmų. Ir dėl to kyla labai daug problemų. Pateikiama labai gerų pasiūlymų, tačiau jie neįgyvendinami, baiminantis, kad bus neteisingai interpretuojamos, neteisingai aiškinamos direktyvos. Komisija kalba apie lankstumą. Lankstumas puikus dalykas, puikus žodis, gali būti naudojamas skirtingose kontekstuose, tačiau lankstumas turi būti praktiškai pritaikomas įvairių veikėjų. Jis turi būti palankus tiems, kas įgyvendina konkrečius teisės aktus. Taigi aš galėčiau pritarti iš esmės pateiktam dokumentui, Ir kaip jau sakėte, pirmininkė, apie visus šios klausimus jau kalbėjome ir reikia lankstumą, tačiau kas turime omenyje, kai kalbama apie lankstumą? Ačiū, Timai. Manau, kad diskusija buvo tikrai naudinga. Taigi, gegužės 8 yra terminas, iki kada galima teikti pakeitimus. Birželio 18 dieną bus balsuojama dėl šios nuomonės. Luis Kapulas Santos. Ačiū, norėčiau padėkoti visiems kalbėjusiems, dėkoju už pasisakymus. Komiteto narių nuomonė yra labai svarbi. Svarbios pastabos, kad mes galėtume parengti solidžią poziciją nes ji skirta, ji susijusi su dabartiniu programavimo laikotarpiu. Ačiū Luisai, ačiū visiems ir dabar galime baigti 11 darbo turkės punkto aptarimą ir pereiti prie 12 punkto. Tačiau mes turime dar palaukti porą minučių, kadangi panas Elavie užtruko biudžeto komitete, kur dabar yra balsuojama. Taigi dabar turime padaryti trumpą pertrauką. Nes e, pirmiausia, mes turime aptarti 12 klausimą ir tik tada galėsime pereiti prie kitų punktų. Pirmiausia, turime kalb... aptarti BŽUP finansavimą valdymą ir stebėseną ir tada e, susitiksime su komisijos nariu Datjanu Čiolosu. Jis kalbės ne vien apie bendrą žemės ūkio politiką, turėsime galimybę aptarti e, labai daugelį klausimų susijusių su žemės ūkiu. Taip pat šiandien atvyks ir kitų komisijos narių, komisaras Dali atvyks. Taigi mes e, vykdysime struktūrinį dialogą Taigi mes turime suderinti savo darbo tvarkę su komisijos darbo tvarkė. Taigi 11.30 komisijos narys Enčiolas. O dabar darysime trumpą pertraukėlę. Po pietų vyks seminaras skirtas ES konkurencijos sistemai. Šis seminaras prasidės trečią. Ir toliau po seminaro darbą tęsime 16.30. Tada diskutuosime su audito rūmo nariu Mišeliu Kretanu. Kalbėsime apie bendros žemės ūkio politikos reformą. Kaip žinote, audito rūmai pateikė keletą nuomonių, kurios yra labai svarbios komisijos pasiūlymų požiūriu. Taigi nuo 16.30 pradėsime šią diskusiją su audito rūmų atstovais ir vėliau dar turime du, tiksliau vieną darbo tvarkės punktą, tai yra bendroji mokslinio tyrimų ir inovacijų programa Horizontas 2020. Taigi dabar kelių minučių pertraukėlė, po to ponas Lavie prisijungs prie mūsų ir pradėsime diskusiją svarbiais e, bendrosios žemės ūkio politikos klausimais. Taigi pertraukėlė.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 kol kolegos susės, priminsiu, kad mes dabar aptarėme 12 darbo tvarkės punktą - bendros žemės ūkio politikos finansavimas, valdymas ir stebėsena. Ir dabar kalbėsime apie horizontalų reglamentą. Prisimenate, kad tai vienas iš keturių pagrindinių reformos paketo dokumentų. Ten kalbama apie finansavimo valdymo ir stebėsienos nuostatas susijusias su bendra žemės ūkio politika. Ten taip pat yra numatomos sąlygos e, susijusios su kompleksiniu susijimu ir tiesioginėmis išmokomis. Taigi klausimai svarbus ir taip pat e, turėsime laiko klausimams ir atsakymams ir vyks diskusija su komisijos nariu Čiolosu, kuris atvyks čia pusė dvylikos. O dabar malonu suteikti žodį ponui Giovanni Levyje, taip pat sveikinusi su komisijos atstovais. Ačiū, pirmininkė. Atsiprašau visų pirma už tai, kad vėluoju bet turėjau sudalyvauti dviejose, dviejų komitetų posėdžiuose ir Viskas vyko truputį ne taip, kaip suplanuota. Buvo pateikta papildomų pranešimų, taigi tie posėdžiai užtruko. Pastraisiais mėnesiais vyko intensyvūs debatai. Susitikau su daug žemės ūkio ir ne vien žemės ūkio sektoriaus atstovų dalyvaujančių BŽUP reformos procese. Diskutavome apie horizontalų reglamentą. Išklausiau daug valstybių narių atstovų, išklausiau jų rekomendacijų ir pasistengiau jas išdėstyti ir šiandien bandysiu su jomis supažindinti. Mano nuomonė, šios, šie dalykai svarbiausi, supaprastinant BŽUP ir manau, kad mūsų pasiūlymai bus priimtini ūkininkams ir atspindės jų poreikius. Parlamentas jau turi Lion ir DES pranešimus kurie skirti BŽUP supaprastinimui. Supaprastinimas ir toliau lieka vienas mūsų pagrindinių prioritetų. Jau turime minėtus du pranešimus, taigi turime patirties aptariančios klausimus ir tai yra pirmas kartas, kai mes bendrai priimame sprendimus BŽUP srityje. Visos 27 valstybės narės yra demokratiškai atstovaujamos. Ir dabar mes galėsime rasti bendrą visiems priimtiną sprendimą. Aš pirmiausia norėčiau sakyti keletą pastabų apie daugiametę finansinę programą. Kaip žinia, BŽUP bus įgyvendinama pagal finansinę sistemą, kuri kol kas dar nėra patvirtinta, dar nėra iki galo sukurta. Ir šį rytą vyksta bendrųjų reikalų taryba, kurios metu ir yra nagrinėjamas BŽUP finansavimo klausimas. Labai daug kas priklausys nuo to, kaip baigsis šis tarybos posėdis. Taigi jau šiandien po pietų greičiausiai žinosime daugiau, turėsime daugiau informacijos, ir galėsime toliau kalbėti apie BŽUP reformą. Komisija yra pateikusi savo pasiūlymų dėl daugiametės finansinės programos, o mes norėtume paraginti peržiūrėti ar dar kartą aptarti šios pasiūlymus. Yra nemažai techninių aspektų, kuriuos būtų verta paminėti. Pirmiausia, mokėjimų agentūros. Žinome, kad dabar bendrijoje yra 83 mokėjimų agentūros. Ir jų veikla skiriasi priklausomai nuo valstybių narių konstitucinės sąrangos. Kai kurios valstybės narės turi centrinę mokėjimo agentūrą, kitose valstybėse narėse galioja kitokios, kitokia mokėjimų agentūrų darbo struktūra. Yra mokėjimo agentūros atskirai atsakingos už pirmojo arba antrojo ramščio išmokas. Aš manau, kad galimas sprendimas būtų turėti po vieną mokėjimo agentūrą kiekvienoje valstybėje narėje arba kiekviename regione ir ta agentūra būtų atsakinga už abiejų ramščių išmokas. Tai padėtų sutaupyti administracinių lėšų, pačios mokėjimo agentūros patirtų mažiau sąnaudų. Ir būtų mažiau skirtumų tarp valstybių narių. Taigi būtų nebe 83, o 61 mokėjimo agentūra. Ir šios agentūros turėtų užtikrinti, kad visi mokėjimai būtų vykdomi laiku, pagal grafiką, laikantis teisinių nuostatų ir laikantis auditorumų nurodymų. Ir mokėjimo agentūros turės atitinkamai pakoreguoti savo procedūras ir savo veiklą. Ši reforma gali užtrukti metus arba dviejus. Ir į tai turime atsižvelgti toliau ūkių ar ūkininkų patariamosios tarnybos. Turi būti aiškiai apibriešta kaip turi veikti tokios patariamosios tarnybos. Toliau dėl paramos gavėjų. Manau, kad e, būtų verta iš tos patariamosios sistemos panaikinti smulkius ūkius. Yra galimos įvairios ribos. turi būti nustatytos atitinkamos ribos, kuriomis remiantis būtų nustatoma, ar valda, ar ūkis gali e, prašyti konsultavimo paslaugų. Dar keletas svarbių aspektų šiame pasiūlyme yra susijęs su mm, finansinė drausme ir rinkos priemonėmis. Yra numatytas rezervas kritiniams atvejams ir yra atitinkamos 25 straipsnio nuostatos. Ten yra numatytos atitinkamos ribos, tačiau jas mums reikia dar toliau e, aptarti ir suderinti. Reglamente 1290 yra kalbama apie fondus Šios nuostatos yra labai svarbios užtikrinant vienodas sąlygas valstybėms narėms. Dar vienas aptartinas straipsnis yra 42-42 straipsnio antra dalis, kur kalbame apie BŽUP reformą ir atitinkamas ūkininkų prievalės. Šios nuostatos yra labai svarbios, nes dabartinė padėtis nėra ideali. Ūkininkai pateikia paraišką ir valstybės ir atsakingos institucijos vėliau priima sprendimą dėl to, kada bus atlikti mokėjimai. Dėl to yra atitinkamų vėlavimų, visiškai nepriimtinų vėlavimų. Dar viena svarbi sritis - sankcijos ir nuobaudos. Sankcijos neturi būti neproporcingos turime laikytis proporcingumo principo. Ir šis principas yra itin svarbus, kalbant ir apie komisijos įgyvendinimo galės. Valstybės narės turėtų sukurti atitinkamą, tinkamai veikiančią sistemą nacionalinių lygmenių, kad būtų įmanoma suderinti kontrolės ir sankcijų sistemą. Vakar ponas Kapulas Santos kalbėjo apie sankcijas ir šio reglamento atveju manau, kad reikalingi atitinkami pakoregavimai. Turi būti numatyta, kad jeigu turi būti skirtos sankcijos pagal susijusios su ekologinėmis išmokomis, tai tos sankcijos negali viršyti maksimalios išmokos ribos. Ir tos sankcijos neturi daryti jokios neigiamos įtakos baziniai išmokai. Taip pat reikėtų numatyti atitinkamą įspėjimų mechanizmą prieš skiriant sankcijas. Taigi pirmiausia, ūkininkus reikėtų paskatinti laikytis privalomų nuostatų. Ir ūkininkai turi aiškiai žinoti, koks yra sankcijų skirimo procesas. Ir aš pasisakyčiau už daugiametį požiūrį, o ne metinį e, požiūrį. Ūkininkams turėtų būti suteikta pakankamai laiko Mes dažnai per daug tikimės iš ūkininkų. Ūkininkai kasmet turi peržiūrėti savo veiklą ir kasmet atsiskaityti, nors ūkio dydis mm, ar veikla nesikeičia per tą laikotarpį. Kiti klausimai. Kaip žinote, vyksta 2005 reglamento 1290 suderinimas su Lisabono sutartimi. Ir mes norėtume pasiūlyti keletą pakeitimų. Dabar vyksta trilogai ir dar nesame sutarę dėl visų aktualių dalykų. Vyksta susitikimai ir dėrybos tarp parlamento ir tarybos. Yra dar sričių, kurias būtina aptarti. Tai tokios būtų pagrindinės mano pastabos. Aš esu pasirengęs toliau diskutuoti su kolegomis, kaip vakar kalbėjome su ponu Kapilo Santos. Būtų svarbu mums visiems pasiekti kompromiso ir aišku visiems paranku, jeigu BŽUP bus skaidri, jeigu sumažės našta ES ūkininkams. Taigi aš esu pasirengęs išklausyti jūsų pasiūlymų ir pastabų Ir galbūt būtų galima pakoreguoti ir patobulinti mano pasiūlymus teikiamus komitetui. Aišku, reikėtų paisyti laiko terminų, kad galėtume laiku parengti galutinę mm, versiją. Dėkuoju. Pradėsime diskusiją. Manau, kad e, jūs labai išsamei e, pristatėte klausimą ir Keletas kolegų tikrai norės reaguoti. Pirmasis ponas e, Smith. Ne Schmidt. Vokiečių škotų italų alijansas, matau, susidarė. E, noriu e, pasveikinti pranešėją ir pakalbėsiu apie vieną klausimą, kuris mano nuomonė yra vienas iš svarbiausių. Tai yra e, kompleksinis paramos susijimas. Pranešėjas kalbėjo apie tam tikras sąlygas. E, E, šiai formai 99 straipsnėje kalbama labai aiškiai apie proporcingas priemonės e, nuobaudas. E, pirmoje pastraipoje sakoma, kad bauda yra apskaičiuojama pagal tam tikrą procedūrą. Antraje pastraipoje sakoma, kad ne, už tam tikrą tikrus pažeidimus e, nuobauda sudaro 5 procentus, už kitus 15. Taip aš kalbu per greitai, sako pranešėjas. Valstybės narės, e, jų kompetentingos institucijos gali nuspręsti netaikyti sumažinimo, jeigu um, nedidelis yra pažeidimas. 99 straipsnis tikrai kal, išdėsto proporcingai sąlygas, racionaliai. Um, bausmių sąlygas numato. Bet dabartinis režimas atėmė, atsisakė šio lankstumo. Ir e, reikia, e, buvo įgyvendinimo reglamente numatyti 3 procentai, paskui buvo atsisakyta šios minties, taigi reikia, kad įgyvendinimo reglamentas užtikrintų tą patį proporcingumą, kuris dabar yra pateiktas pasiūlyme. E, ūkininkai dėl tų nuobaudų sistemos e, yra e, labiausiai surūpinę ne kompleksinis paramos įimas, ne ekologiškasis elementas, juos labiausiai neramina, bet būtent tos nedėlės klaidos, kurias jie gali padaryti. Taigi reikia užtikrinti uh, kad e, bus e, proporcingas režimas taikomas ir kad deleguotų aktų sistema e, ar deleguotasis aktas, kurį paskelbs komisija, neapeis šių principų. Dabartiniai pasiūlymai, mano nuomonė, yra labai geri, jie yra žingsnis į priekį, tačiau įgyvenimo reglamentas ir deleguotieji aktai gali viską sugriauti. Taigi reikia užtikrinti, kad taip nebūtų ir tikiuosi, kad pranešėjas parems tokį požiūrį. Dėkoju ponui Smith. Žozef e, Bovė, vicepirmininkas dabar. Norėčiau pakomentuoti e, pasiūlymą, kurį pristatė ponas Levyje. Jūs kalbėjote apie biudžeto dalykus. Jau prieš e, keletą savaičių ankstesnėme posėdėje sakiau, kad pavojinga būtų pirmiausia vadovautis biudžetu, galvojant apie žemės ūkio politiką. E, matome, kad biudžetas būtent apibrėž mūsų prioritetus ir tai, mano nuomonė, yra labai pavojinga mes turime turėti galimybę apibrėžti savo prioritetus ir paskui galvoti apie biudžetą. Reikėtų. E, dabar matome, kad pirmiausia galvojame apie e, finansinį aspektą bendroje žemės ūkio politikoje visiškai neatsižvelgiama į tikslus. E, Panašių požiūrių vadovaujasi biudžeto komitetas ir mes turėtume uh, galvoti, kad kyla pavojus visiems novatoriškiams aspektams reformos, jeigu bus e, tas požiūris toliau vyraujantis. Jūs e, kalbėjote apie konsultacijas e, žemdirbiams, apie minimales konsultacijas ar e, apie konsultacijas, kuriuoms finansuoti numatytos tam tikros ribos. E, viskas yra neaišku ir būtų malonu išgirsti iš jūsų kur kas konkretesnės mintis šio požiūriu. Ja, danke. Ich wollte eigentlich. Äh... Dėkuoju. Norėjau E, apie mm, salgiškumo elementą pakalbėti. Reikia galvoti labai atskirai. E, labai dažnai kontrolė ir įrodymas krenta ant ūkininkų pečių. Jie papildomai prie savo įprasnio darbo dar turi imtis tų administracinių dalykų. Ir bandoma liktai primesti viską žemiausiam lygmeniui. Pavyzdžiui, maisto grandinė, administravimas, e, įrodymo našta e, keliauja žemyn link žemiausios grandies. Ir e, reikia atsižvelgti į tai. Toliau sąlygos, sąlygiškumas. Nepamirškime, kad egzistuoja ir techninių problemų. Ne visur kaimo vietovėse egzistuoja plačiai juostis e, interneto ryšys. Ir kartais ūkininkas taps tarsi kaltas dėl to, kad neturi galimybės naudotis e, internetu. Ir tai yra tikrai problema. Kai kuriuose teritorijose e, ūkininkai paprasčiausiai techniškai negali padaryti tam tikrų dalykų, atlikti užduočių pavyzdžiui, ir paštas ne visur labai sklandžiai funkcionuoja, nes e, jis pristatomas du kart per savaitę. Ir e, matome, kad infrastruktūros nikimas e, kaimo vietovėse yra prieš ūkininkus. Ir reikia atsižvelgti į tai, galvojant apie terminus reikalavimų. Dar kiti svarbus dalykai yra sauga, saugumas darbe Reikia numatyti tam tikrą tolerancijos ribą e, galvininkystės sektoriuje. Ir e, reikia galvoti, kas e, gali atsitikti praktiškai, užsimant tam tikrą veiklą ir prisiminti, kad ne už viską yra atsakingas pats ūkininkas. Reikia sukurti sistemą, e, reikia žemesnėme lygmenyje veikti, ne tik tai e, aukščiausiame administracinėme lygmenyje, regioninėme lygmenyje. E, reikia galvoti ir apie aplinkosaugos priemonės, e, žaliasias zonas. Jeigu piliečiai galvoja, kad e, labai gražu, kai žydi gėlės, jeigu visi pradės masiškai tas gėlės skinti, tai žaliosios zonos atsidurs pavojuje. Mes turime galvoti apie proporcinės priemonės. taip pat nepamirškime, kad reikia tam tikros tolerancijos ribos ir iš anksto apie tai galvoti. Luis e, Koplo Santos ir paskui vicepirmininkas Sikirskis. Prašom. Dėkui, pirmininkė. Norėčiau pasveikinti poną Leviją. Jisai atliko gerą darbą, dirba toliau. Ir taip pat džiugu, kad jis sugebėjo užtikrinti darbų derinimą tarp įvairių pranešėjų, e, nes e, bandoma suderinti įvairius pranešimus, mums tikrai to reikia. Taigi sveikinu pranešėją, kad jis sėkmingai dirba šioje srityje. Dėl konkrečiai jo paminėtų klausimų - tiesioginės išmokos ir ekologiškasis aspektas. Taip pat buvo kalbėta apie pakankamai veiksmingą nuobaudų sistemą. Bus numatytas reglamentas, patvirtinęs reglamentas dėl tiesioginių išmokų ir jame atspindės tas ekologiškas elementas ir bus tam tikra sankcijų sistema, e, bet reikia uh, užtikrinti pakankamai gerą bendradarbiavimą ir žinome, kad ponas Levy yra pasirengęs tą daryti, kad ir mes galėsime užsitikrinti gerus rezultatus. E, smulkių ūkininkų neįtraukimas į sistemą. Labai dažnai smulkiai ūkininkai net nesuvokia, kaip veikia sistema ir jiems pritaikomos nuobaudos. Mm jiems yra sudėtinga pasinaudoti sistema, kuri siekia skatinti konsolidavimą. Taigi nepamirškime jų. Dabar ponas Sikerskis. Aš kreipiausi į pranešėją su klausimu dėl agentūrų skaičiaus. Ši dalis yra labai neaiški. Kas yra turime omenyje, kalbant čia apie agentūras? Kalbama, ko gero, apie konkrečias funkcijas, ar kalbama apie rinkos veikimą, ar kaimo plėtrą. Nes vis dėlto uh, Kalbant apie mokymo agentūras, turi būti nacionalinių lygmenių centrinė koordinuojanti agentūra. Kai kurios valstybės narės kvestionuoja šį pasiūlymą nes vis dėlto mm, mokėjimo agentūrų veikla yra susijusi ir su tam tikromis išlaidomis. Ir dar kalbėjote apie bendrųjų reikalų tarybą šiandien vykstančią ir sakėte, kad jie aptars biudžeto klausimus ir kad tarybos posėdžio baigtis bus labai svarbi. Rezultatai bus svarbus. Ar bus ten kalbama apie biudžetą ar bus tiesiog keičiamasi nuomonėmis. Iš to, ką Jūs pasakėte, tarsi aišku, ar taip atrodo, kad e, laukiame parengtos konkrečios pozicijos ar kažkokio konkrečių išvadų ar rezultato. Dabar Mišel Denten, paskui Albertas Des. Norėčiau taip pat pakalbėti apie bendrųjų reikalų tarybą. Sakoma, kad e, tai, kas vyksta bendrojo reikalų taryboje, labai svarbu, bet tai reiškia tam tikrą pavojų, nes tie, kas neturi techninės kompetencijos žinių, kalbės apie techninius dalykus. E, birželio pabaigoje vyks e, kita Europos vadovų taryba ir ji apsispręs dėl bendrosios žemės ūkio politikos ateities. Mes, e, parlamentas, negalime taiksyti su tokiu diktatu. Mes turime labai aiškiai kalbėti ir mūsų komiteto pirmininkas turėtų įspėti parlamento pirmininką dėl šio klausimo. E, tai yra susijęs su Europos institucijų veikla, funkcionavimu. E, gerai, kad vyksta susitikimai, bet e, e, man atrodo, kad nebus pakankamai įsigilinta į šį klausimą. Ministrai, e, kurie atsakingi už šią sritį, už šią sritį žemės ūkį, diskusijoje kol kas nedalyvauja. Taigi tiek. Toliau kontrolė ir sankcijos. Jau 20 metų pernelyg dažnai taikėme visko arba nieko sistemą E, bendroji žemės ūkio politika buvo siejama pirmiausiai su e, ūkininkais. Vakar sakiau, kai kalbėjome apie e, kitą pranešimą, kad reikia užtikrinti proporcingą nuobaudų sistemą, nes reikia suvokti tai, kad aplinka, kurioje veikia ūkininkai žemdirbiai, nuolatos keičiasi ir mes taip pat turime keistis. E, mes e, e, turime užtikrinti, kad ne ūkininkai būtų atsakingi už visas išlaidas, sąnaudas susijusias su bendrosios sistemos funkcionavimu. Mes turėtume būti labai budrus, e, žiedami tai, kas vyksta valstybės narėse, turime palikti manevros laisvės, administruojant dalykus, bet nepamirškime, kad tai gali, e, gali atsitikti taip, kad jeigu nebus visiškai kontrolės, bus padėtis nebevaldoma. Dėkui, Mišel. Kadangi norėjote vakar informuoti kolegas. Giovannis ir Džordžas jūs puikiai girdėjo, bet e, Martinas Šulcas išreiškė nemažai e, susirūpinimo dėl pirmininkaujančios Danijos ketinimų įtraukti tam tikrus aspektus į dėrybinį dokumentą, būtent konkrečius veiksmus susijusius su BŽUP, taip pat regioninė politika. Ir tokiu būdu buvo išiškėjo poreikis parlamentui laikytis aiškios strategijos, ginant savo teisės. Remiantis Gariga pranešimu Taigi tikrai nereikėtų toliau laikytis to principo viskas arba nieko. Reikėtų vidinės problemas spręsti visiems kartu ir taryboje, ir tarp. Ir parlamentas turi būti apie tai informuotas, ne, nepalikti visko bendrų reikalų tarybai, nes jis atlieka patariamosios tarybos funkciją. Dėkui, pirmininkė. Ačiū ponui Giovanni Lavie už pristatymą. Manau, kad tai yra puikus situacijos įvertinimas, galime jam pritarti. Kalbant apie išmokas ir mokėjimo agentūras, Vokietija yra federalinė valstybė, mes turime 16 žemė, neturime bendros sistemos. Bavarija yra didesnė negu kitos valstijos, e, e, kitos žemės. Ta situacija tose žemėse labai skirtinga ir mums net nepavyktų turėti vienos bendros mokėjimo agentūros. Kaip vakar buvo pasakyta, manau, kad labai svarbu, jog uh, sankcijos turėtų būti skiriamos tik tai už ekologinio elemento dalykus ir atsispindėti tik ekologinio aspekto išmokose, o ne visose, bend, ne bendroje išmokų sumoje. Ir sutinku su tuo, kas buvo pasakyta apie administracinę naštą. Neturėtų būti taip, kad dabar administracinės naštos būtų daugiau įdėgus ekologinį elementą, negu jos buvo anksčiau ir taip pat nereikėtų tos naštos sukrauti ūkininkams. Reikėtų, kalbant apie proporcingumą, taip pat įdėkti šiokių tokių pataisimų ir pakoregavimų. O kalbant apie kontrolę, ir anksčiau matėme, kad labai sunku atskirti akivaizdžią kaltę bei akivaizdžius papirkinėjimo atvejus bei netyčinės administracinės klaidas. Aptikus tyčinę klaidą, apie ją reikėtų informuoti institucijas Briuselyje. Ir jeigu tai yra netyčinė klaida, turi būti paliekama galimybė ją atitaisyti. Jeigu yra tyčinė, už ją turi būti taikomos sankcijos. Žinoma, teisiškai tai galbūt būtų sudėtinga, bet padėtų išvengti dvigubų baudų. Vokietijoje nėra dvigubų baudų, jos nėra įteisintos mūsų įstatymuose, bet kitose valstybėse žemės ūkio srityje pasitaiko tokių atvejų. Pateiksiu Jums pavyzdį. Ūkininkas važiuoja automobiliu su savo vaikais ir su mam, žmona, viršė greitį, gauna baudą pagal, už tai, kad pažydė kelių eismo taisyklės. Ir juk tokiu atveju nebūtų sumažinama išmoka už vaikus dėl to, kad ūkininkas savo vaikus pastatė į pavojų. Tad reikia užtikrinti teisinę, teisinių lygių, kad e, už nusižengimus būtų baudžiama e, remiantis atitinkamais įstatymais. Štai praėjusiais metais buvo atvejis, kai gegužės pabaigoje turėjo būti pateikiami e, pateikiamas dėlis, pristatomas pardavimui, o birželio pradžioje kilo didžiulė audra ir ūkininkams teko iš naujo atsodinti savo pasėlius. Ir jiem teko rinktis kitus pasėlius. Taigi jie nepristatė to derliaus, kurį turėjo pristatyti, būtent dėl stikinių e, sąlygų. Ir kaip elgtis tokiu atveju nebuvo iki galo aišku. Ir taip pat noriu prisiminti, kas buvo vakar pasakyta, žvelgiant į komisijos pasiūlymus dėl BŽUP reformos. Buvo kalbama apie įgyvendinimo taisyklės. Aš nežinau, ką komisija apie jas galvoja, bet turime užtikrinti, kad rengiant įgyvendinimo taisyklės dalyvautų ir parlamentas, nes kitaip negalėsime jų argumentuotai pristatyti visuomeniai. Dėkui. Ačiū, Albertai. Toliau. Ponas Maginės. Dėkoju ponui Lavija už pristatymą ir nuomonę manau, kad pagrindinės diskusijos čia kils dėl e, kryžinės atitikties. Dėl kompleksinio susi e, paramos susijimo. Mes juk netinkamas buvo pateiktas palyginimas dėl vairuotojo ir kuris paviršijo greitį, nes mes ūkininkų tiesiogiai nebaudžiame už nieką. Mes sakome, kad ūkininkų turi būti pritaikyta sankcija tada, jeigu ūkininkas tyčininkai nesilaiko e, taisyklių. Važiuodamas kelyje, ūkininkas gali elgtis kaip nori. Žinoma, viršyti greičio nereikėtų. O čia mes kalbame apie viešasias lėšas skirtas uh, visuomeniai, šiuo atveju ūkininkams, ir jos negali būti skiriamos už nieką. Mes dabar kalbame apie ekologinį aspektą žemės ūkio politikoje. Ir pavojus yra tame, kad e, ekologiškumo aspektui nebus suteikta pakankamai svarbos. Ir jeigu bus tokių, kurie manys, jog ekologiškumo aspektas nėra privalomas ir jeigu mes tai leisime, tokias nuomonės pateisinsime, tai mūsų pirminiai tikslai nebus pasiekti. Lygiai tas pats pasakytina apie išmokas tiesioginės, kurios 70 procentų sudaro ir 30 procentų kurios, lėšų, kurios yra skirtos ekologiniam e, elementui tokių procentų reikia laikytis. Jeigu e, procentą sumažinsime, tuomet tie, kurie nesilaikys ekologinio elemento ir jo neįdėks, jie paprasčiausiai negaus išmokų iš tų 30 procentų lėšų, bet gaus e, išmokas iš 70 procentų. Ir ekologiškumo tikslo tokiu būdu nepasieksime. Ir jeigu galų gale paaiškės, kad nebus panaudotos visos lėšos skiriamos e, ekologiniam elementui, yra manančių, kad tokias lėšas reikėtų perkelti į 70 procentų tiesioginių išmokų dalį. Tačiau taip, taip pat nėra teisingas požiūris nes jis taip pat nepadeda mums įgyvendinti ekologinių elemento tikslų. Taigi, mano nuomonė, svarbiausia yra ekologinis elementas ir e, kryžminis paramos, kompleksinis paramos susijimas. Bet tai yra praktiškai vienas ir tas pats. Tie, kurie sako, kad tai sukeltų daug administracinės naštos, galiu pasakyti, kad Dabartinė sistema jau veikia, kompleksinis paramos susiejimas yra įgyvendinamas valstybėse narėse, taigi nieko labai daug naujo čia nebus. Nereikia perdėti ir sakyti, kad ūkininkams administracinė našta labai stipriai išauks, nes sistema jau veikia dabar. Net ir tokiuose didelėse valstybėse ar didelėse žemėse viskas veikia pakankamai sklandžiai. Dėkui. Dėkui. Ačiū. Marima Ginės. Na ir dar pasisakysiu. Pats trumpai, aišku, mes dar kalbėsime apie ekologinį aspektą. Vakar jau kalbėjome apie tai ir ponas Kapulas Santos e, siūlė, kad reikėtų atskirti bazinę išmoką ir su ekologija susijęta išmoka. Jūs kalbėjote apie kompleksinį paramos susijimą. Tai jūs siūlytumėte kalbėti apie tiesiog 100 procentų e, parma, kompleksinį paramos susijimą. Uh, Ačiū, pirmininkė. Aš neatsakysiu visus e, iškeltus klausimus, bet e, sureaguosiu į tai, kas buvo pasakyta apie tarybą. Manau, kad mes turėtume vengti emocijų, kalbėdami apie tai, kokia sistema būtų geriausia, užtikrinant, kad būtų gaminami maisto produktai ir kad apžiūrėjau paveiktų sėkmingai. Manau, kad turime pripažinti, kad e, komisija siūlo m, tikrai tvirtą kompleksinį paramos susijimą. Su ten įtraukiami į kompleksinį paramos susijimą, įtraukiami papildomi elementai. Ir aišku, kad turi būti aišku, kaip reikės įgyvendinti komisijos siūlomas taisyklės. Ir Dabar atsakingos institucijos, kurios užsims praktiškai gyvendinimu, sako, kad e, numatomos taisyklės yra labai sudėtingos, turi būti labai aišku, kokie yra numatomi reikalavimai ūkininkams ir turime įsiklausyti ir atsakingų institucijų nuomonę. Aš turiu klausimą pranešėjui apie ūkininkų konsultavimo tarnybas. Norėčiau paklausti, kokiuose valstybėse narėse dabar tokia konsultavimo sistema veikia, kaip ji veikia, ar tai savanoriškas mechanizmas, kiek bus tą mechanizmą skiriama biudžeto lėšų, ar tai bus valstybės finansuojamos konsultacinės paslaugos, ar. Čia dalyvaus ir privatus sektorius. Šie klausimai man yra neaiškus ir komisija galbūt galėtų suteikti daugiau informacijos. Uh, Manau, visi e, e, suprantame, kad e, viešosios lėšos skiriamos žemės ūkiui ir tai yra labai svarbu, nes kyla įvairių su aplinka susijusių problemų ir krizių. Ir aišku, reikalingas valstybės dalyvavimas, taigi turime dar kalbėti apie visus iškeltus klausimus. Ačiū, Marija. Dabar kreipsiuos į komisiją, žodis komisijai, o vėliau galimybė Giovanni atsakyti į visas pastabas. Žemės ūkio generalinio direktorato atstovai. Dėkuoju, ponas pirmininkė, gerbėmi ponai ir ponios deputatai. Manau, kad e, išgirdome labai daug minčių, skirtingų, susijusių su diskusija ir tai rodo, kad skiriasi nuomenės e, e, dėl įvairių reglamento pasiūlymo dalykų. E, kalbama buvo apie kontrolę, apie valdymą, taip pat apie saligiškumą ir e, žemės ūkio konsultacijų sistemą. E, mes siekėme labai įvairių tikslų. E, bet tam reikia gero valdymo. Mes išlaikėme dėl to tam tikrą stabilumą pasiūlytojo valdymo e, sistemoje dėl naštos įrodymų ir panašiai. Taip pat mes pabandėme pasimokyti iš praeities, e, žiūrėdami į tai, kaip veikia dabartinė sistema. Taip pat e, pasižiūrėjome į Europos parlamento nuomonę dėl sąnaudų kaštų. E, kalbama pasiūlyme ir dėl žalesnės, žalesnio žemės ūkio ir siejama tai su saligiškumu šis ekologinis ar žalesis elementas. Taip pat mes savo pasiūlymę siekime užtikrinti daugiau e, paprastumo. Bandoma išlaikyti pusiausvyrę pasiūlymę tarp skirtingų dalių. E, aš e, pakalbėsiu apie bendresnius dalykus, o dėl labiau techninių dalykų pasisakys kolega. E, E, galbūt jis pakalbės ir apie sąlygiškum, sąlygiškumo principą, Žemės ūkio tarybą ir kitus dalykus. Pirmiausia, ką noriu pasakyti, e, poreikis supaprastinti reikalavimus. Komisija pateikė atitinkamą pasiūlymą dėl mokėjimų ir pranešės, e, pastebėjome, remia mūsų pasiūlymą, tuo esame labai pat tenkinti. Numatyta turėti vieną mokėjimo agentūrą arba valstybinių arba regionių mastų. Mes toliau savo pasiūlymų nėjome, nenorė, nes norėjome atsižvelgti e, į realybę valstybių narių struktūros konstitucinės. Taigi mes e, siekiame valdymo, e, valdymą supaprastinti tarp dviejų ramščių ir siekiama uh, užtikrinti, kad nebūtų labai didelių valdymo sąnaudų valstybėse narėse. Uh, mes galvojame, kad galėtume eiti toliau su paprastinimo keliu, e, įdėkdami tam tikrus, tam tikras nuostatas dėl sąlygiškumo. Mes siūlome kai kuriuos elementus, e, bandome suvienodinti horizontales valdymo taisyklės ir manau, kad yra nemažai elementų, e, kurie sulaukė pritarimo, jūsų pranešėjas kalbėjo apie kai kuriuos elementus. E, kitas dalykas e, - kontrolė administracinės išlaidos. Mes norime e, užtikrinti, kad kontrolė būtų vykdoma pagal objektyves sąlygas. Reikia laikytis ir gero valdymo principų dėl proporcingumo taikant sankcijas reglamente yra numatytos atitinkamos nuostatos ir e, manome, kad žengiama teisingų kelių. Šioje sityje tiek bendrų pastebėjimų. Galbūt norėtumėte, kad kai kas būtų tiksliau paaiškinta, gal koks elementas e, galėtų būti patikslintas, jeigu ne, tai aš e, kolegai perdoju, perduosiu žodį, kad jis galėtų konkrečiu apie techninius aspektus pakalbėti. Kągi mes e, perduosime dar vėliau žodį ponui Lavie, kuris galėtų gal sureaguoti į tai, ką pasakė komisija. Kadangi Daug dabar buvo kalbama apie konsultavimo sistemą, tai galbūt išsameu galėtų komisija pakalbėti apie tai. Komisija. Dėkuoju, pirmininkė. Buvo pateikta keletas klausimų dėl konsultacijų klausimo. Mes jau 2007 metais pasiūlėme tam tikrą sistemą valstybėms narėms ir norime uh, po 2013 metų žengti panašių kelių. Reikėtų kai ką patikslinti dėl tų žemės ūkio konsultacijų, kaip tai veikia bendrijos mastu. Reikėtų paaiškinti, kad ši sistema yra privaloma valstybėms narėms, kitaip tariant, valstybės narės turi įdėkti atitinkamą sistemą, kuri bus pasiūlyta visiems e, žemdirbėms, visiems. Valstybės narės turi numatyti tam tikrą konsultacinę agentūrą, ar tai būtų vieša, ar privati struktūra, to neriboja bendrijos teisės aktai ir ta e, konsultacinė struktūra, galima jų įkurti ir daugiau valstybėje narėje ar regionuose, reikia, e, kad e, ta institucija užsiimtų uh, tam tikromis sritimis, pirmiausiai susijusiomis su sąlygiškumu e, ir pačia žemės ūkio sistema ir tie du elementai turi papildyti vieni kitus. Mes po 2013 mm, siūlome išplėsti apriepti dėl sąlygiškumo e, bus privaloma teikti konsultacijas valstybėse narėse e, žemdirbiams būtent dėl sąlygiškumo. E, taip pat buvo, yra pasiūlyta didinti pagalbą, didesnį pagalbos procentą sėti su ekologiškomis priemonėmis E, ir e, bus privaloma aiškinti plačiau apie kriterijus. Taip pat išplėtėme e, sąlygas dėl smulkių ūkininkų ir taip pat išplėtėme sąrašą priemonių, kurios išmesmės yra susijusios su kaimo plėtra ir siemos su tam tikromis prioritetinėmis temomis ES. E, teisėkuroje, tai yra e, bio įvairovė, e, klimato kaita, vanduo ir panašiai. Horizontalaus reglamento sąraš, e, apriedė yra atitinkamas sąrašas dėl pesticidų naudojimo ir aplinkos tvarumo. Dar vienas principas sistemos galimybė pasirinkti e, konsultacijas ūkininkai e, turi galimybę rinktis ar ne konsultacijas, tačiau valstybės narės privalo įkurti konsultacijų sistemą, kad būtų galima ją pasinaudoti. Toks yra pirminis principas, kurį mes norėtume išsaugoti. Taigi, e, žemdirbiai gali kreiptis e, dėl konsultacijų dėl vienos ar keleto priemonių ir e, paskutinis aspektas - finansavimas. Žemės ūkio konsultacijų sistemą galima finansuoti iš antro ramščio kaimo plėtros politikos priemonių E, pavyzdžiui, tai gali būti siema su administracinėmis išlaidomis. Ir žemdirbiai e, gali naudotis tomis konsultacijomis e, kurios bus mokamos, taigi valstybės narės privalo numatyti savo kaimo plėtros plane atitinkamą sistemą ar numatys galimybę žemdirbiams finansavimo tokio už konsultacijas. E, taip pat e, gero valdymo principai patvirtinti tarybos e, galios ir tokioms teikiamoms konsultacijoms. Principai, kurie yra plačiau taikomi. Dėkui. Toliau žodis Giovanni. Kai atvyks komisaras, žodis bus teiktas jam, bet dabar žodis Giovanni. Dėkoju, pirmininkė. Noriu padėkoti visiems kolegoms už jūsų labai naudingus pasiūlymus. Man atrodo, kad keletas aspektų buvo paminėta. Susitelksiu į biudžeto klausimus. Ponas Buvė pastebėjo, kad negalima sumenkinti savo galių formuojant biudžetą. Bet manau, kad reikėtų būti lankstesniems. Mes galime pasiūlyti e, įvairius aspektus dėl biudžeto, bet negalime elgtis kaip diktatoriai. Būtent todėl ir atliekame finansinės perspektyvos vertinimus ir būtent todėl mums reikia žinoti, kiek lėšų bus skiriama žemės ūkio politikai. Ir manau, kad dėrybose, dėrybinėme dokumente, mūsų pozicijoje yra tam tikri dalykai, kurie mums neleidžia būti paviršutiniškiems. Nes jeigu bendrųjų reikalų komitete bus svarstomi labai konkretus dalykai susiję su žemės ūkio politika, mes turime taip pat dalyvauti tose diskusijose. Mes negalime atiduoti sprendimo laisvės vien, vien jiems, nes bendro sprendimo prieimimo procedūra yra numatyta Lisabono sutartyje. Ir dėrybų pozicijoje, kuri bus patvirtinta birželio mėnesį taryboje, turi likti mūsų kompetencijos ribos, turi likti mums numatytos galios. Manau, kad iš tiesų reikės labai atidžiai pasvarstyti e, bendrų reikalų tarybos rezultatus šiandieninius. nes e, visų pirma reikia nepamiršti, kad turime žvelgti giliai ir remtis visais turimais faktais ir skaičiais, kad galėtume priimti pagristus sprendimus ir pasinaudoti mums priklausančią teisę ir galiomis. Taigi palaukime, kokie bus šiandienos ir keleto ateinančių mėnesių rezultatai. Toliau dėl sankcijų. Man atrodo pakankamai aišku, kad čia mūsų nuomonė yra tokia, kad pačioje komisijoje nėra vieningos nuomonės dėl sankcijų sistemos ir kaip ją reikėtų taikyti. Tiek kalbant apie pagrindinės išmokas, tiek apie išmokas už ekologinės priemonės. Iš esmės apie visą trečiąjį ramstį nuomonės skiriasi. Ir savo nuomonę jau esu išsakęs pakankamai daug kartų. Noriu prisiminti pono Kopolos Santos pasisakymą vakar dėl tiesioginių išmokų reglamento. Vėlgi aš savo nuomonėje kalbu apie galimybę taikyti sankcijas tik tai už ekologinės priemonės, jeigu jos yra įgyventinamos dalinai ir ne iki galo. Kalbant apie ūkininkų konsultavimo tarnybas, be abejo, reikėtų jas e, kurti laikantis dabartinių reglamentų nuostatomis, nes, pavyzdžiui, pagal 16 straipsnį kaimo plėtros reglamente būtų galima kurti tokias tarnybas. Ir kaip komisijos atstovai sakė, tai yra vienas svarbiausių aspektų pagalba ūkininkams, lygiai kaip ir kompleksinis paramos susijimas. smulkieji ūkininkai kartais nepatenka į kompleksinio paramos susijimo sritį. Tad reikia labai gerai apgalvoti, kokias funkcijas suteiksime ūkininkų konsultavimo tarnyboms. Dabar nėra galiojančio reglamento, kuris numatytų, tokių tarnybų kompetencijos rytį. Ir šiandieną situacija yra tokia, kai valstybėse narėse veikia mokėjimo institucijos regioniniu mastu, taip pat koordinavimas vyksta nacionaliniu mastu, ir todėl kai kuriuose valstybėse narėse yra viena mokymo agentūra, kitose valstybėse narėse yra numatytos galimybės veikti kelioms mokėjimo agentūroms. Taip pat kitose valstybėse narėse yra daromas skirtumas tarp užmokėjimus atsakingų institucijų priklausomai nuo to, už kokius mokėjimus jos yra atsakingos, ar pagal pirmąjį, ar pagal antrąjį ramsti. Na, nereikėtų greuti valstybių narių konstitucinių principų. Jeigu Vokietijoje, tarkime, žemės turi savo atskiras institucijas, tai reikia joms tokią teisę ir palikti. Tačiau kiekviena mokėjimo institucija turėtų turėti galimybę koordinuoti mokėjimus tiek pagal pirmąjį, tiek pagal antrąjį ramstį. Ir jau pačioje diskusijų pradžioje kalbėjome apie BŽUP peržiūrą. Ir Džordžo Laino ataskaitoje ir kitose visos šios temos yra paliečiamos iš tiesų reikia imtis konkrečių veiksmų siekiant supaprastinimo. Taip pat siekiant padėti smulkiems ūkininkams. Gauti tiesioginės išmokas ir pateikti daugiametės paraiškas. Nereikėtų reikalauti iš ūkininkų pateikti paraiškas paramai gauti kiekvienais metais jie galėtų patikti daugiametės paraiškas. Manau, kad tokiu būdu sumažintume administracinę naštą smulkiesiams ūkininkams. Jie iš tiesų galėtų tada daugiau laiko skirti realiam darbui ūkiją, o ne sėdėjimui prie stalo ir dokumentų tvarkymui. Tai galėtų reikšti supaprastinimą. Tad sutinku su tais kolegomis, kurie kalbėjo apie tai. Ir be abejo, bendradarbiavimas turi tęstis tam, kad rastume geriausius sprendimus. Ir kreipiuosi į, į visus kolegas, jeigu turite kokį nors pasiūlymų, nedvėjokite, mielai juos išklausysiu ir priimsiu, nes iki gegužės mėnesio turime baigti šią nuomonę ir jeigu galėsite greitai pateikti savo pasiūlymų, ką galėčiau traukti į savo pranešimą, tai mielai aš išklausysiu ir įtrauksiu. Ir taip pat e, esu pasirengęs susitikti ir akis į akį. Dėkui, daugiau kalbėti niekas nenori, taigi 13 darbo tvarkės punktas komisijos narys Desjanas Čiološas. Kviečiu ant pakilos. E, diamo inizio alla scambio. Ir galime pradėti keitimasi nuomonėmis su komisijos nariu. Kaip žinote, tai yra įprastinis susitikimas, tai yra struktūrinio dialogo dalis su komisijos nariu atsakingu už žemės ūkį, kuris mums pristatys keletą naujų iniciatyvų ir keletą pasiūlymų 2013 metams. Ir dialogo metu be abejo turi būti išsakytas ir, ir parlamento, e, išsakyta parlamento nuomonė. Galėsime sureaguoti į komisijos planus dėl būsimųjų veiksmų ir būsimos veiklos. Tik sveiki atvykę, gerbiamos komisijos nariai. Ir kalbėsime apie PŽUP reformą. Tai, manau, pagrindinis aspektas mūsų dialoge Ir esu tikras, kad kolegos jūsų atidžiai klausysis. Šiandienos susitikimas yra skirtas išklausyti komisijos nario, kuris mums pristatys naują teisėkuros, naujus teisėkuros veiksmus ir juos galėsime aptarti. Taigi, komisijos nariai, žodis jums. Merci. Euh. Ačiū, Paulo ponios ir ponai. Man labai malonu vėl e, būti šiame komitete, kad galėtume, kaip Paulas sakė, aptarti e, naują veiksmų programą, komisijos pasiūlymus ateinantiems metams. Svarbiausias elementas, svarbiausia tema yra BŽUP reforma, nors ir e, E, ne viskas dar aptarta. Aš e, bendrauju su pranešėjais, su šešėliniais pranešėjais, kad būtų galima suderinti kalendorių, suderinti visą procesą teisėkros parlamente su tuo, ką daro taryba ir komisija stengiasi jūs paremti šiame procese. E, bendrosios žemės ūkio politikos reforma man tebėra pagrindinis prioritetas teisėkuros rytyje ateinantiems mėnesiams, tačiau manau, kad dabar turime galimybę ir kitus klausimus peržiūrėti, kurie yra mūsų darbo tvarkė arba kurie bus įtraukti greitai. Pradžioje mm, pakalbėsiu apie tai, ką, e, e, kas padaryta e, praeitais metais. Mes daug klausimų svarbių išsprendėme šiuo laikotarpiu. Pirmiausia, pagalba skurdžiausiems gyventojams. Dar kartą norėčiau parlamentui padėkoti už paramą. E, šioje srityje mes 12-13 e, metais tęsime programą maisto pagalbos nepasturėmiams gyventojams. Taip pat norėčiau padėkoti dar kartą Jim Nicholson e, dėl pieno priemonių pasiūlymų pieninkystės sektoriaus. E, šiais metais antrą pusę pusmetį mes e, tikimės jau įsigalios, e, įsigalios atitinkami teisės aktai ir ūkininkai galės pasinaudoti šio klausimu. Dėl pieno dar galiu pasakyti, kad komisija privalo pateikti tarpinę ataskaitą dėl pieno produktų rinkos ir uh, E, pieno kvotų atsisakymo laipsniškos sistemos e, numatyta e, pateikti ataskaitą šiuo klausimu šių metų pabaigoje. Dar mes peržiūrėsime komercinius klausimus kai kuriuos, jau pradėtas darbas, pirmiausia jautiena iš JAV ir Kanados. Mes galėjome išspręsti gana sudėtingą situaciją, problemas su JAV ir Kanada šioje srityje. Taip pat reikia paminėti sustarimą su Palestina dėl e, geografinių nuorodų ir taip pat su Gruzija, Šveicarija ir Lichtensteinu bei Moldavija, kur, Moldova, e, su kuria mes dabar vedame darybas. E, Rusijos prisijungęs prie PPO tai yra kitas svarstytinis klausimas, vyksta ilgas pasirengimo procesas, daug e, diskusijų, pasirengimas trunka jau daugiau kaip 18 metų, e, žemės ūkis taip pat susijęs su šiuo procesu ir mums reikės Rusija išsiaiškinti keletą dalykų prieš e, baigiant darybas dėl PPO narystės. Tikiuosi taip pat, kad e, šiais metais mums pavyks e, pasiekti pasiekti pažangos dėl kokybės priemonių paketo. Su Paulo neseniai šiuo klausimu kalbėjome. E, komisija e, atrodo sulaukia paramos, e, kad būtų galima baigti šių priemonių paketą kaip galima greičiau. Noriu, kad jums pasakyti, kad komisija ketina atlikti tyrimą dėl vietos produktų Kaip žinia, e, balandžio 20 buvo kalbama šiuo klausimu. Ši tema yra aktuali labai daugam ir mes e, bandome peržiūrėti tam tikrą, tikras mintis tam tikrus požiūrius. Komisija dabar atlieka analizę ir šių metų antroje pusėje turėsime tyrimo e, jau rezultatus, o po to galėsime pasižiūrėti, ar reikia e, imtis kokiu nors priemonių tam, kad paaiškintume tam tikrus elementus ar imtis kokiu nors konkrečių žingsnių šioje srityje. Dėl ateities e, klausimo jau sakiau, bendro žemės ūkio politika yra svarbiausias e, klausimas. Mes kalbėsime toliau dėl e, žemės ūkio ir maisto sektoriaus. E, jau esame paskelbę komunikatą šiuo klausimu ir pateiksime teisėkuros iniciatyvų pasiūlymų. Dabar juos rengiame. Aš jau esu keletą kartų minėjęs, kad mūsų tikslas yra paskatų sistema šiame sektoriuje, maisto žemės ūkio sektorė skatinti, užtikrinti didesnį atitikimą mm, nuoseklumą tarp skirtingų taikomų e, galiojančių priemonių. Mes norime globalesnio požiūrio, ypač galvojant apie išorės ir vidaus rinkas. Taip pat mes ketiname atnaujinti miškų strategiją ES atsižvelgiant į e, naujus tikslus, kurie E, atsirado. Reikia pirmiausia galvoti apie klimato kaitos, atsinaujinančios energetikos klausimus e, ir atnaujindami strategiją mes, aišku, atsižvelgsime į mintis, e, kurios išsikristalizavo įvairiose seminaruose, darbo grupėse dirbant su valstybių narių miškininkistės sektoriu sektoriaus atstovais. Taip pat e, daug priemonių bus pasiūlyta dėl ekologiškų produktų. Mes e, bandysime e, atlikti analizę sektoriaus ir pasižiūrėti, ar reikia atitinkamų teisėkuros korekcijų per ateinančius metus, kitų metų antrą pusmetį. Pirmasis etapas bus pateikti jums ataskaitą, paskui surenkti su jumis ir taryba diskusiją su e, ekologiškos produkcijos gamintojais. Mes e, pasižiūrėsime e, paskui, ar nereikia pakoreguoti teisės aktų, kaip sakiau. 2013 metais bus pateiktos gairės dėl žemės ūkio dėl valstybės paramo žemės ūkiui 2013 e, metų pabaigoje e, bus primti tam tikri sprendimai ir mes sieksime pasiaiškinti e, dalykus, kai kuriuos pasižiūrėti, nereikia supaprastinti gairių, jau e, išmatome tam tikrų pasiūlymų, valstybės narės e, yra išsakiusios neseniai tam tikrų pasiūlymų, mes dabar dirbame su valstybių narių ekspertais šio klausimu. E, E, du e, dalykai susijęs su sektoriais atskirais, kaip žinia, aukšto lygio darbo grupė vynos sektoriui yra sukurta, e, balandžio 19 vyko pirmasis posėdis, tikslas šios darbo grupės, pa, tiksliau mūsų tikslas yra parengti jums ir tarybai ataskaitą apie vieningistės sektoriaus reformą, ir e, apžvelgti klausimus, kurie jau seniai yra minimi, tai yra e, vynuoginų sodinimo klausimai. E, Vieninkystės sektoriuje dirbame, tačiau taip pat ir alyvmedžių sektoriuje sektorių nagrinėjame, bandome išsiaiškinti galimybės pagerinti šios sektoriaus e, būklę, taip pat e, žiūrime į galimybę standartizuoti produktus, kad būtų galima užtikrinti e, geresnę kokybę. Atlieka mano tarnybos dabar analizę, žiūrima, kaip galima pagerinti padėtį alyvų aliejaus sektoriuje. Kitas e, sektorius yra vaisių daržovių sektorius. Kitais metais, 2013 metais, pateiksime e, tikriausiai gegužės mėnesį, bent jau aš m, sieksiu, kad galėtume pateikti pasiūlymus dėl e, vaisių daržovių sektoriaus e, reformos, e, pasižiūrėsime, ar būtų galima pagerinti kai kurias priemonės, kurios jau e, dabar egzistuoja gyvenant reformą. Taigi, tokie tikslai, kuriuos numatę esame ateinantiems metams ir mėnesiams. Dar kartą sakau, kad BŽUP yra svarbiausias klausimas mums reforma šios politikos egzistuoja tam tikras darbų grafikas, ministrų taryba yra numačiusi tam tikrus darbas, darbus ir e, jums bus pateik, jūs taip pat e, svarstote pranešimą. Mūsų kalendorius bus e, susijęs ir su sprendimais dėl daugiametės finansavimo programos. E, mes taip pat turime galvoti, kad nuo 2014 metų jau galėsime pradėti dėkti šios reformos pirmuosius rezultatus. Taigi norėjau Jums apie tai pakalbėti, o dabar esu pasirengęs atsakyti Jūsų klausimus. Molto bene, grazie Dacian, davvero un... Ačiū Dazianui. Tikrai išsami, intensyvi programa labai daug paminėjote sektorių, gamybos sektorių ir vieningystės ir vaisių ir daržovių ir taip toliau. Ir kalbėti apie priekybos aspektus, kuriuos ir mes dažnai aptarėme. Taigi dabar klausimų ir atsakymų sesija. Albert Des, paskui panas Kapulas Santos. Mhm. Ačiū pirmininkė ir ačiū komisijos nariui Čiolus už tai, kad e, atvyko šiandien su mumis susitikti. Ačiū už jūsų pristatymą. Ačiū už tai, kad supažinote su savo išsame programa. Dabar keletas mano pastabų. Pirmiausia, pienas. Pieno sektorius. Aš e, esu jums nusiuntęs raštą Ir noriu paklausti, kaip, ką Jūs manote apie dabartinę padėtį ES pieno sektoriuje ir ką daro komisija, kad e, užkirstų kelią pieno kainų kritimui. Tai jau nebėra normalūs kainų sviravimai. Kaip užtikrinti, kad neištiks mūsų tokia pati krizė, kokia buvo prieš porą metų. Antras mano klausimas Šiuo metu parlamente vyksta diskusija ir vakar ponas Kapulas Santos, šiandien ponas Lavija kalbėjo apie BŽUP. Ir akivaizdu, kad komisijos pasiūlymas turės būti pakeistas. Taryboje taip pat kalbam apie galimus pakeitimus. Nėra atsižvelgiant į šią padėtį, norėčiau paklausti komisijos, ar įmanomas kompromisas. Padėtis valstybėse narėse yra skirtinga, valstybės išreiškia įvairius pageidavimus, pavyzdžiui, Vokietija yra pateikusi konkretų pageidavimą, taigi mes turime rasti kompromisą tenkinantį visus. Ir mes, aišku, nenorime primesti papildomų apribojimų žemės ūkiui. Ir dar vienas e, dalykas - mažiau ūkininkauti palankios teritorijos. Mes kol kas nesame supažininti su komisijos pasiūlymais šioje srityje ir nežinome, kaip bus e, e, parinktos vietovės, kaip bus nustatytos kai bus nustatomas, pagal kokius kriterijus tos mažiau ūkininkauti palankios vietovės yra dabar aštuoni kriterijai pasiūlyti. Mes turime toliau atidžiai sekti visą procesą. E, iš tikrųjų, remtis Vokietijos pavyzdžių, galima pasakyti, kad yra tokių teritorijų, kurios jau nebepateks į mažiau ūkininkauti palankių teritorijų apibriežti, yra naujai traukiamų teritorijų, taigi mums žemėlapiai konkretus, konkrečių vietų nustatymas yra labai svarbus. Na ir dar žvelgiu į jūsų programą ir čia rašoma, kad Detalės bus pateiktos vėliau gyvendinimo etape, tačiau mm, parlamentui labai svarbu žinoti, kokios bus tos įgyvendinimo nuostatos, nes mes turime atsakyti į piliečių klausimus. O piliečiai ir ūkininkai mums užduoda labai daug klausimų, taigi yra dalykų, kurių komisija vienašališkai neturėtų spręsti. Mes turime dalyvauti visame procese visame, kas susijęs su įgyvendinimu. Ačiū Albertai, Luis Kapulos Santos. Ačiū. Dėkoju komisijos nariu už tai, kad atvyko susitikti su mūsų komitetu. Kalbame šiandien ne vien apie bendros žemės ūkio politikos peržiūrą, bet ir apie komisijos planus artimiausiams metams. Jūsų komisijos nariai išvardijote keletą svarbiausių temų. Be abejo, mes sutinkame su tuo, kad jūsų išvardintos rytis yra svarbios ir turime į viską žiūrėti bendrame BŽUP reformos kontekste. Dabar vyksta tikrai sėkmingas koordinavimo procesas tarp pranešėjų parlamente ir mes, parlamentas, tikimės komisijai pateikti kaip įmanoma greičiau išsame mūsų poziciją visas šios klausimus. Kai, kuriuos, kai kurias pastabas, kurias aš noriu išsakyti, jau išsakė ponas Des. Pieno sektorius um, kelia itin didelį susirūpinimą. Uh, Mes turime gebėti ne vien reaguoti į kylančias netikėtas situacijas, mes turime vadovauti strateginiu mąstymu, strateginiu planavimu. Taip pat dar svarbus klausimai paukštininkystės sektorėje, vištų narvų dydis, taip pat e, paršavidės, keulės Tai svarbus dalykai, bet ne vien jie yra svarbus. Kaip sakiau, svarbu mąstyti strategiškai, nes jau dabar nuolat ištinka krizės ir tos krizės toliau pasikartos. Taigi, ką komisija ketintų daryti? Pane Ramis. Pane Rainers. Ačiū. Mes tikrai jau išklausėme pranešėjų, sakymų įvairiais klausimais ir mums įdomu, aišku, išgirsti komisijos mm, programą, komisijos nuomonę. Vienas mums aktualių klausimų yra mm, gyvūnų pervežimas. Jūs nepaminėjote šio klausimo kaip vieno prioritetinių, tačiau noriu paklausti, kiek jis jums yra svarbus. Žinoma, kad yra daug finansinių problemų, vyroja finansinė krizė, vyriausybės susiduria su dideliais biudžeto apribojimais, taip pat daromas spaudimas ir žemės ūkiai skiriamam biudžetui. Ir kaip komisija ketina užtikrinti, kad um, tas lėšų trūkumas nepaveiktų labai neigiamai žemės ūkio. Taigi bendri finansavimo klausimai. Ar komisija yra pasirengusi daryti tam tikrų kompromisų, atsisakyti tam tikrų reikalavimų, jeigu jų įgyvendinimui nepatektų, nepakaktų lėšų? Mes iš tikrųjų turime elgtis atsakingai, planuodami politikos kryptis, turime galvoti, kam, kokiams priemonėms lėšų pakaks ir turime pagalvoti, kas jeigu mes turėsime rinktis. Taigi norėtume išgirsti jūsų nuomonę kas atsitiktų, jeigu ištiktų blogiausias atvejs ir turėtume kažko atsisakyti. Ačiū Brita, Jim Nikolson, paskui Martinas. Ačiū pirmininkė, aš norėčiau padėkoti komisijos nariui už tai, kad jis paminėjo ir pieno sektoriaus teisės aktus ir noriu priminti, kad tada, kai mes svarstėme šios teisės aktus, nesitikėjome, kad situacija pieno sektoriuje pasikeis taip greitai. Iš tikrųjų, ta situacija keičiasi labai greitai ir mums čia diskutuojant kaina vis krenta ir jau žemesnė nei gamybos sąnaudos. Tai iš tikrųjų mes matome, kad ištiko kainų krizė ir žinome, kad tai, kas vyksta kitose šalise, pavyzdžiui, Naujojo Zelandijoje, daro poveikį ES pieno sektoriui. Taigi noriu paklausti komisijos, ar jie tikrai seka visus įvykius labai atidžiai. Mes kalbame čia apie krizės situaciją ir ar ji, ji greičiausiai gali išplisti, kas mūsų laukia toliau. Gamybos sąnaudos tikrai gerokai išaugo ir pieno ūkiai greitai jau nebegalės atsilaikyti toliau augant gamybos kainoms ir mažėjant pajamoms. Kainoms krentant žemiau gamybos sąnaudų lygio. Aš užduodu šį klausimą dėl to, kad buvo pateiktas komisijos pasiūlymas, kai komisijos narė dar buvo Marian Fisher Bowles ir tada buvo pateiktas pasiūlymas atsisakyti pieno kvotų. Tai aš norėčiau dabar paklausti, ar tai nebūtų geras pasiūlymas, ko gero šį klausimą turėtume užduoti. Na, aš tiesiog uždaviau klausimą, nes e, manau, kad reikia klausti, ar dabar būtų tinkamas laikas atsisakyti pieno kvotų. Uh, Ką komisija daro ir ką ketina e, daryti kontroliuojant rinkas, nes rinkų kontrolė yra labai svarbi šiame procese. Kas ketinama daryti kontroliuojant priekybos centrus? Taigi aš norėčiau išgirsti, ką jūs ketinate daryti Aišku, dažnai mes politikai svarstome aktualiausius klausimus, o ilgametės perspektyvos e, nueina tarsi į šoną, tačiau mes turime e, spręsti struktūrinės problemas. Mes labai daug kalbame apie reformą. Ir turime labai daug jau dokumentų. Komisijos pozicija, parlamento pozicija, tarybos pozicija ir tai gali tęstis be galo be krašto be jokio galutinio rezultato, o ūkininkams, ūkininkams turi būti aišku, kas jų laukia ateityje. Taigi reikia jau dabar aiškumo. Ir pranešėjas biudžeto klausimais panas Lavie e, šiandien kalbėjo, mes turime žinoti, kiek biudžeto lėšų bus skirta reformai. Kol to nežinosime, konkrečių sprendimų negalėsime priimti. Mes galim čia teikti įvairiausius siūlymus ir mm, ponas Santos ir kiti gali teikti pasiūlymus, bet e, nieko nebus nuspręsta, kol nežinosime, kiek reformai skirta lėšų. Ir mm, pabaigai dar viena tema. Tai yra mažiau kininkauti palankios vietovės. Jūs uh, komisijos nariai išvardijote labai nemažai problemų, kurios turi būti e, sprendžiamos. Tai galbūt reikėtų tą mažiau palankių ūkininkauti vietovių klausimą šiek tiek atidėti, kol nebus įvykdyta reforma. Nes kol kas čia yra per daug neiškumų, kol kas nėra žemėlapių, nėra tokių vietų nustatymo kriterijų, tai galbūt šį klausimą reikėtų atidėti. Ačiū. Ačiū. Dėkuoju. Ponas Martinas. Dėkoju komisijos nariai už tai, kad atvykote. Kaip Džimas Nikolsonas kalbėjo, jis pasakė keletą labai revoliucingų minčių, bet iš tiesų jos teisingos. Per labai trumpą laiką ištiko antroji pieno sektoriaus krizė. Kainos krenta žaibiškų greičių ir norėčiau tikrai išgirsti jūsų atsakymą į šį klausimą. Ir taip pat į kitą klausimą dėl pieno paketo, juk jis nebus e, viską išspręsiantis sprendimas pieno sektoriaus kriziai. Aš manau, kad kalbant apie pieno sektorių, reikia, kad komisija galvotų, kasgi atsitiks, kai bus panaikintos kvotos Europoje. Reikia labai aiškiai įsivaizduoti šitą situaciją. Ir reikia taip pat e, tam tikrų taisyklių dėl kiekių. Jeigu tokių taisyklių nebus, iš tiesų iškils didelės problemos ir jų nepavyks išspręsti vien mokant um, už kompensacijas už laikymą, už transportavimą, už eksportą. Uh, juk e, ne viskas priklauso nuo kainų sviravimo. Šita pieno sektoriaus krizė yra sisteminė ir čia reikia labai aiškių patvarių sprendimų. Dar viena panaši tema dėl plačiosios rinkos reguliavimo. Aš tikiuosi, kad komisijoje ir šitą klausimą svarsto. Visos valstybės narės, kurios augina vynogės ir gamina vyną, nori aiškių taisyklių šiame sektoriuje. Mes norime aiškių skaičių, o ne tik, kad komisija sakytų, norinti viską liberalizuoti. Ir aš tikiuosi, kad parlamentas galės aktyviai dalyvauti sprendžiant šios klausimus, nes rinkos reguliavimas iš tiesų yra naudingas. parlamento nuomonė yra kitokia negu komisijos. Mes manome, kad reikia taisyklių ir cukraus rinkoje. Ir visiškas liberalizavimas negali tęstis daugelį sektorių. Reikia rinkos reguliavimo. Ir tai labai aiškiai atsispindi reformų pakete. Taip pat dėl ekologinių priemonių. Jūs žinote, kad mano frakcijoje mes ne visai pritarėme jūsų pasiūlymams Ir mane stebina tai, kad pasiūlymas dėl 7 procentų aplinkosaugos aspektų svarbesnių e, teritorijų atveju yra kalbama labai aptakiai visuomenėje apie šį pasiūlymą tik tai spėliojimą. Aš norėčiau, kad pateiktumėte mums aiškesnės informacijos. kad būtų aišku šio pasiūlymo naudingumas. Jeigu norite reformos, turite ją pagrysti. Ir taip pat savo komunikate yra kalbama apie pagrindinį išmokų elementą ir ekologinių priemonių elementą. Mes mūsų frakcijoje manome, kad jų nereikėtų atskirti. Tokia turėtų būti ateities BŽUP. Ir dar paskutinis pastebėjimas. Vakar daugelis kolegų pastebėjo, kad komisija dabar dar nėra pasirengusi spręsti baltyminių daržovių trūkumą Europos Sąjungoje ir baltyminių kultūrų trūkumą negalima sutikti su numatomo 80 procentų sojos importu. Juk tai ne, nepakanka tokio pasiūlymo grįsti vien pasaulio prekybos organizacijos e, teiginiais. Tai būtų pernelik supaprastinama situacija. Ir kokia yra komisijos pozicija dėl trialogų? Mane stebina, kad trialogose komisija labai dažnai palaiko tarybą Nors, kaip mes manome, Lisabonos sutarties įgyvendinimas numato, kad komisija turėtų palaikyti parlamentą. Turiu galvoje trialogą dėl nuostatų gyvendinimo ekologinės ūkininkystės klausimais. Taigi prašyčiau apie visą tai pagalvoti komisijoje. Dėkoju Martinai. Taigi atėjo eilė koordinatoriams ir turime visą sąrašą kalbėtojų, tad prašyčiau neviršyti dviejų minučių, kadangi reikia palikti laiko komisijos nario atsakyti į klausimus. Panas Sekerskis. Reformos, BŽUP reformos grafikas ir terminai Aš ir ponas Tantė šiandien kalbėjo apie bendrų reikalų tarybą. Vyksta jos posėdis ir yra rengiami atitinkami pasiūlymai Noriu paklausti, ar tie sprendimai ir, tai, ir tos diskusijos yra susijusios ir su žemės ūkio sektoriumi. Ir galiausiai kokia būtų jūsų nuomonė apie patį požiūrį į BŽUP reformą, į ekologinį aspektą, pavyzdžiui, ar nemanote, kad vertėtų kai kurios aspektus supaprastinti ir tai suteiktų daugiau naudos aplinkai ir sumažinti administracinės išlaidas ir panašiai. Ir dar klausimas dėl antrojo ramščio. Uh, sanglaudos politikos kontekste tai aišku labai svarbi diskusija. egzistuoja programos, kuriomis naudojasi dideli miestai, Tačiau turi būti e, atitinkamos priemonės, kuriomis galėtų pasinaudoti kaimo e, vietovės. Toliau dėl gamintojų grupių ir jų finansavimo. Dabar galiojančios nuostatos kurias siūlo komisija, yra netikslios ir dažnai neaiškios, ypač, pavyzdžiui, pereinamojo laikotarpio nuostatos. Manome, kad tos nuostatos, tokios kaip suformuluotos, gali sukelti įvairių aiškinimo problemų. Ir komisija apskritai neaptarė šių klausimų su valstybėmis narėmis, su jomis nepasikonsultavo ir nepasikonsultavo su komitetais. Ir tai netitinka teisingo, korektiško teisėkuros proceso. Ir dar viena pastaba ar klausimas dėl pieno sektoriaus teisės akto. Ar nebūtų galima priimti kai kurių sprendimų, reaguojant į dabartinę padėtį pieno sektorioje, nelaukiant kažkokių Mm, nelaukiant, kol bus priimti atitinkami teisės aktai. Jeigu dėlsime priimti sprendimą, tai vėliau bus per vėlų. Ačiū. Aš norėčiau padėkoti komisijos nariui Čiolasui už tai, kad supažindino mūsų savo programa. Dabar žinome, ko tikėtis iš komisijos. Aišku, mums tai žinoti labai svarbu, nes mes dirbsime su komisija, mūsų institucijos bendradarbiaus. Taigi mes turime e, pagalvoti ir apie tai, kad žemės ūkių skiriamos lėšos vis auga anot Eurostato. Visoje Europos Sąjungoje 40 procentų per dešimtmetį nuo 2002 iki, nuo 2000 iki 2010 mm, išaugo lėšos skirtos žemės ūkiui. Nežinau, ar šie skaičiai tikslus, tačiau mm, dar viena realiai yra tokia, kad ūkininkams vis sunkiau gauti kreditą bankuose. Na, jeigu pagalvosime apie Graikijos situaciją, pavyzdžiui, tai e, matome, kad dabar jau nebėra skiriami, nebėra suteikiami kreditai ūkininkams. Ir tai reiškia, kad labai daug ūkininkų turėjo nutraukti savo veiklą dėl tokių finansavimo trukdžių. Taigi, manome, kad komisija turi rasti kažkokį sprendimą, kuris būtų taikomas ES lygmenių ir kuris užtikrintų galimybė ūkininkams gauti kreditus. Galbūt reikėtų sudaryti atitinkamas galimybės mažoms ir vidutinėms įmonėms ir tie patys mechanizmai galėtų būti taikomi ūkininkams. Aš nenorėčiau kartoti to, kas buvo pasakyta, bet noriu pridurti vieną naują dalyką, kas yra labai svarbu. Salvatorės pranešime, tai taip pat kalbama, tai yra atliekos. Europoje labai daug maisto yra išvaistoma 90 milijanų, milijardų tonų. Ir vartotojai uh, atsakingi e, už labai nedidelį kiekį, bet pasižiūrėkime į saugojimą, transportavimą, pardavimą vartotojui. E, tai yra susijęs su dideliu išvaistimu. Mes turime galvoti būtent kaip taupiau vartoti produktus ir mažiau eikvoti maisto produktų, išvaistyti jų. Uh, Ir e, jūs kalbėjote apie 12-13 metus. Noriu paklausti, ar jūs ką nors šioje srityje esate numatę dėl taupesnio produktų vartojimo? Dėkoju. Panas Garsija. Dėkoju, pirmininkė. Visų pirma, noriu padėkoti gerbiamam komisijos nariui. Praėjusi kartą vyno reikalų darbo grupėje buvo apsvastyti visi šie klausimai, kuriuos ir jūs paminėjote ir aš dėl to labai džiaugiuosi, kad jiems vis dar skiriama daug dėmesio dėl alyvogių aliejaus kainos. Iš tiesų šitas sektorius labai kenčia, jam reikia pagalbos. Ir taip pat e, kalbėjote apie konkurencijos įstatymus, bet uh, šita, šitoje, šiuo klausimu taip pat yra nesklandumų. Taigi, kokia yra situacija, kiek, kaip sekasi bendradarbiauti, užtikrinant sąžininką konkurenciją. Taip pat dėl a, ryšio tarp gamintojų ir pramonės veikėjų, kalbu apie maistą. Mes parlamente dažnai kalbame apie tai, kad reikėtų a, palaikyti tam tikras kainas. Jos užtikrina sklandų grandinės funkcionavimą. Taip pat pienas, pieno kvotos, jas reikėtų išlaikyti, lygiai taip pat dėl cukraus ir vyno. Visą tai yra būtina tam, kad šiuose sektoriuose užtikrintume tvarę plėtrą. Dėkoju Elizabeth Kostinger ir po to Jose Bive. Dėkoju, komisarė. Labai teisingai pastebėjote dėl mažiau ūkininkami palankių e, vietovių. Aš norėčiau komisijos nariui pasakyti, kad mano nuomonė neįmanoma nuspręsti, kokia turėtų būti sistema dėl mažiau ūkininkami palankių vietovių, kol nėra parengtas jų žemėlapis. Ir kitas klausimas dėl pieno rinkos. Dabar matome, kokia yra šio sektoriaus raida ir dabar reikėtų parengti ilgalaikiškesnę strategiją. Ir kalbame apie E, krizės padarinių sušvelninimo priemonės ir būdus. Ką apie tai mano komisija? Kaip jūs spręstumėte tais, e, spręsti problemas, jeigu bus panaikintos kvotos, galbūt turėtų būti numatyto, numatyti, numatytos kažkokios kitos ribos. Ir visai neseniai atsiunčiau savo klausimą komisijai dėl baltyminių kultūrų stygiaus Europoje. Ir norėčiau sužinoti jūsų nuomonę, kadangi komisijos atsakymas manęs visiškai nepatenkino. Aš klausiau, kokių veiksmų yra imamasi komisijoje. E, kalbant apie BŽUP reformas e, susijusias su e, trūkstamų e, kultūrų importu, kokios yra planuojamos strategijos ar strategija, o atsakymai tiesiog teigia, kad tokių kultūrų auginimas šiuo metu mums yra per brangus. Ir man buvo labai keista sulaukti tokio atsakymo. Manau, kad reikėtų labiau reaguoti į poreikius rinkoje ir tas poreikis ir paklausa iš tiesų didžiulė tokioms kultūroms. Komisija savo atsakymėm kalba apie importo didinimą e, baltyminių kultūrų, o ne ES išauginamų kultūrų kiekį. Ir aš tikrai nesuprantu tokio atsakymo nes reikėtų daug konkrečiau mąstyti ir parengti aiškę strategiją ateičiai, kalbant apie e, kultūrinės, valdybinės kultūras. Žuze Bovė. Aš noriu mm, taip pat pakalbėti apie e, pieno krizę ir kitus aspektus Mes taip pat e, noriu pakalbėti apie e, dirbožėmį. E, matome, kas vyksta Naujoje Zelandijoje, kas atsitiko su dirba. Ir taip pat pasižiūrėkime, kad mūsų teritorijoje yra daug užterštų plotų ir tai taip pat yra susijęs su krize mes turime kažkaip užtikrinti gamybą ir galvoti globaliau, o ne tik apie tam tikrus sektorius. E, kalbama apie sektor, vienininkistės sektoriaus krizę, e, žemės ūko ministrai e, labai aiškiai turi ginti bendrą poziciją šioje ir kitose srityse. Dar reikia kalbėti apie Merkosiur klausimą. E, labai parlamentui yra aktualūs e, klausimai minimi Merkosiur ir ūkininkams. Nereikia maskuoti tam tikrų dalykų, kurie turi būti diskusijose skaidžiai, skaidriai nušviečiami. E, kitas klausimas - žemės ūkio produktų skatinimo programa E, mokyklose, e, kai bus su vaisių pieno teikimu, kol kas e, niekas apie tai nekalba. Jūs minėjote kokybę dar produktų, reikia galvoti apie gamybą vietos mastu ir kaip užtikrinti visų labai e, visų produktų e, kokybę, kuri labai svarbus yra visuomenės sveikatai. Ačiū. Norėčiau padėkoti komisijos nariui už tai, kad pristatė komisijos darbo programą. Aš norėčiau grįžti prie konkretaus komisijos nario paminėto klausimo, būtent kokybės. Kaip žinote, maždaug prieš metus vyko dėrybos su taryba dėl kokybės teisės aktų paketo. Kokyba, kokybė turi būti siejama su priekybos standartai, dėl prekybos standartų su taryba dar nepradėjome diskusijų. Komisija laikėsi anksčiau labai lankstaus požiūrio dėrybose dėl kokybės ir manau, kad bendradarbiavimas su komisija pastaraisiais metais vyko gana konstruktyviai. Tačiau dabar jau laikas padaryti kažkokias išvadas, ar galime pasiekti realios pažangos ir ar galime sėkmingai baigti šias dėrybas. Praeitą savaitę taryboje buvo aptarti kai kurie klausimai ir noriu paklausti, ar komisija pritarė parlamento patvirtintai kom pozicijai. Šis komitetas prieimė sprendimą. Žinote, kad mūsų komitetui ši tema yra labai svarbi. Taigi, Norime paklausti, ar komisija pritarė mūsų pozicijai. Ačiū. Pane Maginės, ačiū komisijos nariu už tai, kad atvyko. Kalbėsiu trumpai. Norėčiau, kad e, galbūt e, pasisakytumėte dėl mažmeninės prekybos grandinės tarpinės ataskaitos rengiamos aukšto lygio grupėje. Daugeliu kolegų šis klausimas yra aktualus ir netrukus po šio susitikimo vyks kitas susitikimas, kur bus kalbama būtent apie maisto tiekimo grandinę ir jos veikimo modelius ES. Taigi, kokia būtų komisijos pozicija. Ir dar Dėl vietoje pagamintų maisto produktų be abejo, ūkininkai turi turėti vietos rinką, bet turi galimybę ir platinti savo produktus kitose rinkose. Ir trečias klausimas - pieno kvotos. Mes turime prisiminti, kad pieno krizė ištiko mūsų būtent kol galiojo pieno kvotų sistema. Taigi tie, kas mano, kad įvedus pienų kvotą nebeliks problemų, turėtų prisiminti realybę. Europa nėra izoliuota ir ją veikia globalūs reiškiniai. Taigi, ar mes norime sumažinti savo gamybos apimtis iki vietos vartojimui skirtų kiekių, nežinau, ar tai būtų ideali vizija. Reikia mechanizmų, kurie padėtų valdyti kainų sviravimus. Manau, kad mes dar apie tai nesame pakankamai diskutavę, nesame aptarę galimų e, mechanizmų. Ir dar dėl tų siūlomų sankcijų, galimų sankcijų kai kuriems gamintojams. Ar manytumėte, kad e, komisija galėtų parengti atitinkamą ataskaitą iki metų pabaigos? Pirmininkas, ačiū. Dabar jau paskutiniai E, pasisakymai. Trys dalykai. E, šie metai, nežinau, ar baigsis Liepos 21 ir ar jūs viską suspėsite iki to laiko. Pirmiausia, noriu paklausti apie jūsų darbą dėl maisto tiekimo grandinės, dėl visos komisijos darbų. Uh, vyksta BŽUP reforma, mes turime kalbėti apie tai su jumis ir su kitais komisarais. Kitas dalykas e, - vaisiai, e, vaisių sektorius, 13 metai. E, jeigu norime ką nors išjudinti, tai E, reikia prisiminti, kad BŽUP reforma yra geras dalykas ir šiame sektorėje pasistumėti į priekį, taigi reikėtų pakoreguoti gal porą trimėnesiais kalendorių. E, dėl pieno sektoriaus e, mūsų kolega Nikolson dėrėjosi dėl šių klausimų. Dabar kalbama apie sutartį su įmonėmis, kurios daromos pusmečiu, bet reikėtų galbūt galvoti apie tų kontraktų starčių galiojimo pratesimą, tai būtų naudingiau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mano nuomonė, reikėtų daugiau lankstumo. Ar jūs esate pasirengę iš naujo apgalvoti bet kuriuos aspektus? Pavyzdžiui, kad konvergencijos principas būtinas tiek tarptautiniu mastu, tiek vietos mastu. Ir jeigu e, kalbėsime apie 10 procentų perkelimą, ar jis jūsų nuomonė yra įmanomas? Dėkui. Dėkoju, ponė pirmininkė. Atsiprašau, negirdėjau komisaro pasisakymo turėjau savo pranešimą pristatyti kitame komitete, taigi tai buvo force major. Atsiprašau už tai. Bet norėčiau atkreipti dėmesį į keletą aspektų, kadangi pas mus lankotės. Tai yra man ypač svarbus aspektai. Vienas iš jų yra susijęs su mažiau kinikavimui palankiomis vietovėmis. Kaip mes apibriešime tokių vietovių ribas, kaip jas nustatysime. Tai jau kurį laiką yra aktuali problema. Komisija yra pasiūlusi aštuonių biofizinių kriterijų pasiūlymą, o aš visą laiką sakydavau, kad jų nepakanka. Reikia be abejo remtis ir jais, bet taip pat reikia numatyti socialinius ekonominius kriterijus, pavyzdžiui, atstom, atstumą, izoliuotumą, atstumą e, tokių regionų nuo kontinentinės Europos žemyninio, žemynės Europos dalies. Taip pat atstumas nuo tų vietų, kur vyksta realus pagaminamo produkto vartojimas. Tai yra dalykai, kurie peržengia biofizinius aspektus. Ir labiau dera su tikrų gyvenimu. Taigi, kadangi jau pas mus viešite, noriu taip pat paminėti uh, pasiūlymą dėl vandens sutaupimo. 25 procentų tikslas yra labai griežtas. Jeigu yra planuojami nauji projektai, šita riba yra labai griežta, sunku numatyti, kad e, vandens vartojimą būtų galima sumažinti 25 procentais. Ir daug priešingų reakcijų susilaukė toks pasiūlymas. Šios reakcijos yra paremtos e, tiksliais apskaičiavimais, tad reikia kitokio e, pasiūlymo, nes žemės ūkių dabartinis nėra labai palankus. Toliau dėl pieno kvotų ir jų peržiūros. Iš tiesų, dida, krizė šiuo metu yra. Ir manau, kad jeigu ateityje kvotų nebeliks, ta krizė tik tai pagilės. Kai kuriems regionams bus daug sunkiau išgyventi. Dabar žodį suteikiu komisarui. No nu, próximo ano, de facto, vamos ter que falar de mercado. Tik dar vienas pasisakymas prieš tai. Dėkui. Gerbiamas komisijos narys, kalbėjote apie rinkas, apie rinkų liberalizavimą, matėme, kad tai jau prasidėjo, du konkretus atvejai yra akivaizdžiai tai rodantis, pavyzdžiui, paklausos reguliavimas pieno sektoriuje. Tai yra be abejo labai svarbu, bet taip pat kalbėjote apie priekybos susitarimus e, Merkosiur kontekste. Tai yra globalizacijos dalis, ar ne? O kaip dėl globalizacijos fondo? naudojimo. Atrodo, kad jis yra šiuo metu paliekamas nuo šalyje. Tačiau dabar labai sunku užtikrinti sklandų kininkavimą. Taigi reikėtų imtis priemonių siekiant šitą problemą išspręsti. Dėkoju. Dėkoju visiems kolegoms. 17 pasisakiusiųjų buvo per 45 minutės. Tai yra turbūt rekordas, o jeigu ne, tai puikus laiko valdymo įrodymas o dabar taryba 27 žmonės kalba, dabar žodis komisijos nariui. E, e, jūs e, žinote, kad kai esame susirinkę, reikia kalbėti, reikia turėti galimybę pasisakyti. Aš galiu pasilikti čia iki antros, iki pusės dviejų, iki 13 valandos, nes kitaip neturėčiau laiko atsakyti į jūsų klausimus. Kitą kartą bandykime sutvarkyti laiką, nes e, buvo klausima ilgai, o aš dabar turiu šokinėti per atsakymus ir negaliu įsigilinti į klausimus. Aš galiu pasilikti ilgiau, bet jeigu jūs man pasakykite, atva, ateik vienai valandai, ir paskui aš tikrai negaliu būti lankstus, nes kiti dalykai yra nu, e, numatyti. Jeigu jūs man pasakysite, atvyk pusantrą ir dviem valandoms, aš tada galėsiu taip ir padaryti. Aš esu labai atviras visuomet, galiu su jumis kalbėti ir e, noriu mielai atsakyti jums visus klausimus. Dėl pieno. Dabar turime tam tikrą informaciją ir iš jos galime pasakyti, kad tikrai tai susijęs su tokia krize, kaip kad 2009 metais, tai yra sezoniniai sviravimai labiau. Pagal paskutinę e, informaciją e, kalbu apie vidutinio dydžio ūkius e, ir apie 34 e, centus tokia yra kaina. Taip pat reikia pasakyti, kad dėl e, sviesto e, e, yra šiek tiek kitokia padėtis, bet aš e, diskutuoju su pieno gamintojais įvairiose Europos dalyse ir pasižiūrėsiu, ar e, tikrai galima kalbėti apie labai e, rimtas tendencijas. Dėl valdymo sistemos ponė Maginės pabrėžė, kad 2009 e, e, metais krizė ištiko, kai dar buvo kvotų sistema. Dabar ją tebe turime. Ponas Nikolsonas taip pat kėlė šį klausimą, aš nežinau, jis buvo man asmeniškai skirtas, ar uh, savo kolegoms ir tarybos nariams, kurie nusprendė dėl e, kvotų panaikinimo. Jūs kalbėjote apie e, pieno e, kvotas buvo minėtas ir vyno sektorius, bet noriu priminti Jums, kad būtent taryba priemė atitinkamus sprendimus dėl kvotos. Komisija turi iniciatyvos teisę, o paskui taryba priima sprendimus komisija e, neturėtų atsakyti už tarybos priimtus sprendimus. E, ministrai nekalba apie tai, kad jie balsavo taryboje ir nusprendė dėl tų kvotų. Kartais komisija paprasčiausiai apkaltinama. Aš visuomet atviras diskusijoms ir dėl vyno sektoriaus e, pateikiau pasiūlymą dabar bus parengta ataskaita darbo grupės dėl vyno ir aš nenoriu kol kas kalbėti, kol nepaskelbta dar ta ataskaita, paskui galėsime apie tai kalbėti iš esmės. Mes e, e, dabar e, neturėtume kalbėti, ar reikia užtikrinti teisės į plantacijas ir kaip tą daryti. Ir ar tai yra veiksminga priemonė tvarkant rinką. Aš darbo grupėje pateikiau tuos klausimus ir bus įvertinta, kokia bus veiksmingiausia sistema vienininkystės sektorija. Ta pati galiu pasakyti apie pieno sektorių. Buvo priimtas sprendimas, buvo mm, taryboje ir parlamente balsuota dėl priemonių, pieno priemonių paketo. Ir E, nebuvo esmė to pieno priemonių paketo įdėkti tokią sistemą. Jūs, kaip pranešėjas, tą labai gerai žinote. Aš nesakau, kad esu už ar prieš kažką, bet nebuvo diskutuojama tuo klausimu. Dėl kvotų gražinimo. E, taip pat yra ir dėl dabartinių reformų, kurios vyksta. Mes turime aptarti visus rinkos valdymo mechanizmus. Dėl pieno sektoriaus baigdamas pasakysiu, kad trumpalaikė perspektyva labai atidžiai seku situaciją, bet negaliu pasakyti, kad tai tikrai e, yra krizė, bet galbūt atsiras kitų elementų. Tai yra susijęs su kvotų sistemos valdymu ir apimtimi taryba išsprendė e, šį klausimą, apsisprendė, jeigu aš dabar e, bandau e, paskelbti apie tyrimą, e, inicijuoti tyrimą, kuris e, atskleistų geriausius būdus, kaip e, administruoti šią rinką ES rinkoje. Ir kai bus atlikta analizė, mes tada turėsime įvairias galimybės, kurios bus pasiūlytos ir galėsime uh, E, aptarti jas, bet reikia galvoti ne apie buvusią kažkada praeitie situaciją, bet apie, apie dabartinę situaciją. Nereikia bandyti išlaikyti kažko, dėl ko buvo nuspręsta prieš 20 metų ir visiškai nieko nekeisti. Dėl mažiau palankių teritorijų, keletas iš jūsų minėjo šį klausimą, komisija yra pasirengusi ateityje pateikti turimus duomenis. E, kai valstybės narės e, duos komisijai leidimą e, paskelbti tokius nuomenis. E, kol kas dėl įvairių priežasčių to negalėjome padaryti, bet komisija yra pasirengusi tą padaryti, kai bus numatyta tam tikra data ir galėsime diskutuoti dėl šio klausimo, o paskui galėsime numatyti ar taikyti tam tikras priemonės ar ne. E, buvo sakoma, kad reikia pirmiausia BŽUP reformą gyventinti, o paskui grįžti prie šio klausimo 15-16 metais ir dar kartą e, pakeisti būdą, pagal e, kurį paskirstomos išmokos tokioms nepalankioms teritorijoms. Nežinau, ar tai yra geras kelias. Mums atrodo, kad reikia kaip galima greičiau priimti sprendimus. Dėl E, skirtingų e, klausimų susijusių su konkrečiais BŽUP reformos aspektais. Aš dabar negaliu pasakyti, kokias nuodas padarys komisija dėl kol kas neegzistuojančių pakeitimų. Aš kaip e, komisaras sakinės už žemės ūkį galiu kalbėti forma, galėsiu kalbėti formaliai, kai žinosiu, kas yra konkrečiai pasiūlyta Ponas e, e, Kapulas Santos e, minėjo tam tikrus dalykus, aš su juo jau šnekėjau, su ponu Danten taip pat kalbėjau, su poniu, ponu Levija taip pat, labai atidžiai seku pasiūlymus, buvo iškeltas klausimas dėl 7 procentų ir išmokų. Man atrodo, kad praeitą penktadienį buvo paskeltas komisijos paaiškinimas dėl tų 7 procentų ir man atrodo, kad jūs e, turėjote gauti tą paaiškinimą, taigi turite kur kas tikslesnės informacijos apie tuos 7 procentus. Mes e, pateikėme daugiau detalių ir diskusija šiuo klausimu tęsis. Dėl e, vykdomųjų aktų, įgyvenimo aktų, nežinau, ar galima daryti takoskirą dėl komisijos e, pozicijos tarybos ir parlamento atžvilgių ir sakyti, kad e, komisija labiau palaiko tarybą, negu kad parlamentą. Mes bandome rasti sprendimą, kuris pasiteisintų. E, bandoma derint, veikti pagal tą parla, e, kompromisą, kurio buvo pasiekta praeitų metų pabaigoje. Jūsų pirmininkas e, dirbo čia sityje ir dėl to, ar turime kalbėti apie vykdomuosius ar deleguotosius aktus, komisija neturi greitai kartais galimybės sureaguoti, bet tai yra būtina ir aš kaip komisaras Nenoriu pasakyti, kad visos galios turi būti suteltos į komisiją, bet e, ir tarybai ar, ir parlamentui nepalikti jokių galimybių, bet e, mes turime turėti galimybę kai ką paaiškinti ir greitai sureaguoti, jeigu neturėsime tų vykdomųjų aktų galios, gali ta e, galimybė ir dinkti. Buvo pateikta klausimų dėl e, vištų laikomų e, narvuose, tai e, reikia pasakyti, kad buvo priimti praeitie sprendimai ir reikia dabar siekti, kad jie būtų įgyvendin, įgyvendinti, tai yra gyvūnų gerovės elementai ir jie jau yra patvirtinti. Ponios Rainers nėra, ji kalbėjo apie biudžetą, apie tam tikras išlaidas jų dengimą. Mm. Jeigu teisėkuros institucijos priims sprendimus dėl uh, tam tikrų dalykų finansavimo, tai mes turėsime galvoti, kaip sumažinti uh, tam tikrą, tikrų sričių finansavimą ar koks bus bendras finansavimo vokas. Turėtume galvoti, e, ką galime pasiekti BŽUP reformą, jeigu bus sumažintas finansavimas. Turime galvoti apie tikslus. Daug buvo kalbama apie tai, kad negalvome apie e, dabartį, galvome tik apie tolimesnę perspektyvą. Ponas Nikolsonas apie tai kalbėjo, bet nepamirškime, kad e, ilgalaikė perspektyva e, nėra skirta padidinti tikrumui, bet kokiam sektoriui pieno vaisių, alyvogių, aliejaus sektorija reikia siekti paaiškinti tam tikrus dalykus, pašalinti neiškumus. Mes kalbame apie e, BŽP reformą, bet nebandome tą reformą ar kitais pasiūlymais sukurti dar daugiau neiškumo. Atvirkščiai bandome įnešti aiškumą, e, kad e, ūkininkai žinotų, kokia bus e, ateitis. Dar e, dėl, buvo klausima dėl e, plantacijų, dėl vynuogynų, dėl kvotų. E, man atrodo, kad dėl tų dalykų buvo nuspręsta dar prieš man pradedant eiti pareigas. Yra situacija sudėtinga, tačiau dar kartą pasakysiu, kad ne dabartinė komisija yra atsakinga ir ne jai reikia E, mojuoti ir grasinti, nes e, sprendimai buvo priimti kur kas anksčiau ir kiekviena institucija turėtų prisimti, aišku, savo įsipareigojimus, bet aš esu atviras dėl vyno, dėl pieno, dėl e, vaisių ir daržovių sektorių, priemiau tam tikrus sprendimus. Mes turime galvoti apie sąlygas, kurias galėtume taikyti 21-ame amžiuje per ateinančius dešimtmečius. E, pono Danten nėra salėje, jis klausė dėl maisto tiekimo grandinės dėl e, konkurencijos e, nuostatų. Aš taip pat laukiu, e, kol bus paskelbtos maisto tiekimo grandinės forumo išvados, tai bus padaryta birželį, mes turėsime rezultatus ir tik tada e, galiu jūs patikinti, imsiuosi savo pareigų ir bandysime pateikti atitinkamas išvadas iš tos diskusijos. E, Dėl 7 procentų ekologiškojo aspekto siūlau Jums pasižiūrėti į Jums jau atsiųstą dokumentą. E, praeitą savaitę, kaip sakiau, pabaigoje buvo išleistas e, paaiškinimas ir e, manau, kad bus galima tikrai išsiaiškinti visus neiškumus, kaip galima greičiau ir dar kalbėsime apie tą ekologišką aspektą per ateinančius mėnesius. Dėl e, baltyminių kultūros tokos, dėl jo plano mes e, dirbame, kad išsiaiškintume, kokias egzistuoja galimybės. Mes bandome, e, kaip galima plačiau galvoti apie tas baltyminės kultūras. Aš galėsiu vėliau jums tiksliau, vėliau atsakyti šį klausimą ir galbūt pateikti galiu, jeigu pageidausite, raštų informacijos. Apie tai ponas Sekirskis kalbėjo apie e, reglamentą dėl e, gamintojų grupių. E, dėl Lenkijos buvo klausima. Pasakysiu, kad buvo priimtas atitinkamas sprendimas, jis buvo valdymo komitetui pristatytas. E, Lenkija paprašė keletos dienų, kad įsiaiškintų pasiūlymą, bet yra biudžeto apribojimai. E, reikėjo įvesti tą apribojimą, apie tai buvo kalbama su komisaru atsakingu už e, biudžetą ir nebuvo galima patenkinti visų prašymų, nes atsirado kitų gamintojų organizacijų. Uh, E, žiūrima į visą vaisių ir daržovių sektorių, dėl to yra įvestos ribos, bet mes dirbame toliau e, pagal tą sprendimą, kuris buvo priimtas e, iškilus atitinkamai situacijai. Pono papastamkuso nebėra salė, jisai kalbėjo apie kreditų finansavimą dėl mažų vidutinių įmonių Graikijoje. Žemės ūkio sektoje dirbantiems taip pat yra pat, tokios pat nuostatos taikomos kaip ir MVI. E, egzistuoja m, mm, reikalavimas kaimo plėtros programoje numatyti tam tikras konkrečias e, kreditavimo priemonės. Dėl maisto produktų švaistimo šiais e, metais e, mes ketiname parengti tam tikrų priemonių skirtų metų e, kovai su šiuo reiškiniu. Kolega Potošnikas taip pat dirba. Šiose tie galvosime, kaip galime suderinti įvairias finansavimo priemonės ir programas, kad galėtume paskatinti taupesnį vartojimą, e, šviesti gyventojus vartojimo klausimais ir e, bandysime mm, užtikrinti taupesnį produktų vartojimą. Aš E, pateiksiu Jums artimoje ateityje mm, pasiūlymų, nes tas klausimas man taip pat yra labai aktualus. Dėl e, alyvų aliejaus, e, ką tik tai grįžau iš Andaluzijos, kalbėjau su šios sektoriaus atstovais, gegužės mėnesį E, pasiūliau žemės ūkio ministrams e, tų šalių, kur gaminamės e, alyvogių aliejus, aptarti veiksmų planą, kuriame atsispindėtų įvairios priemonės, įskaitant konkurencijos, konkuravimo teisės bendrus žemės ūkio politikos kontekste. Pone Kjostinger klausė dėl nepalankių apie nepalankės ūkininkavimui teritorijas pasakysiu, kad komisija yra pasirengusi pateikti savo pasiūlymus pagal mm, datą, kuri bus nustatyta. Dėl e, to super mokesčio taip pat jį klausė. Uh, E, šiuo klausimu galiu pasakyti, kad gyvendant reformą e, pieno sektoriuje bus numatytos tam tikros priemonės, taip pat švelnančios priemonės, soft landing taip vadinamos priemonės. Taryba jau yra kai ką nusprendusi, e, ko, bet e, nežinau, ar taryba ketina pakeisti savo nuomonę e, dėl jau nuspręstų dalykų ir jeigu tai bus, tai mes pateiksime naujus pasiūlymus. E, dėl baltinių daržovių jau dirbame, kaip sakiau, šiame sektoriuje. Ponas Buvi kalbėjo apie reglamentavimo sistemą. Aš taip pat nagrinėjau šią sritį, bet nepamirškime, kad turime galvoti apie ateitį. Aš E, tikrai bandau galvoti nestandartiškai kiekvieną kartą, kai iškyla galimybių, pavyzdžiui, dėl pieno sektoriaus, dėl e, vyno sektoriaus, mes tikrai bandysime ieškoti novatoriškų būdų. Dėl Merkosiur e, tikrai nėra jokių naujų pasiekimų, nėra nustatyta e, datos pasikeisti nuomonėmis manau, kad reikia kai ką pasiaiškinti dėl Merkosiur, kaip žinia, skirtingos priemonės e, pritaikytos šalyse e, santykiuose su Europos Sąjunga. E, man šiuo metu tai nėra pats aktualiausias dalykas, bet mes aišku galime į šį klausimą pasižiūrėti, nors kol kas nėra nieko naujo.